Hello to everybody. Good morning. It's great to see you after. Labas rytas visiems. Puiku, malonu Jūs vėl matyti po pertraukos. Atrodo, kad jos ir nebuvo. Žinoma, visiems linkiu gražių naujų metų, galbūt truputėlį vėlokai. Sausio pabaigoje tą daryti. Ir Manau, kad galėtume pradėti posėdį. Pirmiausiai patvirtinkime darbo atvarkę. Ar turite pasiūlymų? Ponas Petin, ačiū <clears throat> pirmininkė. Aš suprantu, kad <clears throat> nėra e, palikta laiko darbo atvarkė dėl jūsų nuomonės projekto, laiško nuomonės projekto, mm, dėl pastraukimo sutarties. Aiškiai parašyta, kad socialinių reikalų komitetas ir žimtumo e, šiandien aptarė e, šį klausimą, tačiau aš nematau, kad būtų palikta laiko šiam klausimui mūsų darbo atvarkė. Ši Šis laiškas, apie kurį mes žinome maždaug penkerius metus, kuomet koordinatoriai priėmė sprendimą ir e, tos penkerius mėnesius vyko susitikimai e, už šio komiteto sienų su e, pranešėjais ir koordinatoriais ir tik prieš porą dienų galutinis projektas buvo patvirtintas. Aš neturėjau galimybės dalyvauti nei posėdžiuose, nei balsavimuose, nei teikti savo pakeitimų. Ir mūsų komitete šis laiškas nebuvo svarstomas ir mes e, daug kalbėjome apie uh, <clears throat> pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondą kelis kartus. Kitus klausimus aš manau, kad ši nuomonė yra daug svarbesnė, turint omenyje būsimus balsavimus. Taigi aš prašau rasti laiko ir įtraukti į darbo atvarkę šį klausimą, kad mes galėtume tą jūsų laišką apsvarstyti. Ar koordinatoriai turėtų pastabų šiuo klausimu? Nėra. Norinčių pasisakyti, mes pasižymėsime jūsų pagaidavimą, ponė Patinai. Aš suprantu jūsų poziciją. Tačiau pati procedūra iš tiesų buvo skaidri, jūs gavote apie atitinkamą informaciją. Ir jeigu būtų pageidavimo, galėtume šį klausimą aptarčiam po pietų, po koordinatorių posėdžius. Ačiū. Pirmininkė, jūs e, norite e, aptaršį klausimą prieš balsavimą ar po balsavimą? Pone Rafalska. Pone pirmininkė, ponės ir ponai. Iš tiesų reikėtų įsigilinti į e, šį klausimą ir jeigu būtų galimybė pakeisti tinkamai darbo atvarkį ir surenkti diskusiją, tai aš pasisakyčiau už e, tai, kad e, įsigilintume į tą pasiūlymą ir rimtai išnagrinėtume kolegos pageidavimą. Deja, turime galimybę aptarti klausimą, tačiau tik po balsavimo, o ne prieš balsavimą. Suprantu, kaip keistai tai skamba. Tačiau neturime galimybės dabar tolimesniems diskusijoms. Šiuo klausimu iki balsavimo. Atsiprašau. Norėčiau dabar pasisveikinti su mūsų svečiais. So, my dear colleagues, let me welcome here. Mėly kolegos, noriu pasveikinti mūsų komiteto posėdėje du Eukratijos vyriausybėje atstovaujančius ministrus. Tai yra ponas Jošai Paladrovič, Eukratijos darbo ir pensijų sistemos ministras ir ponė Vesna Medekovič, Kroatijos demografijos šeimos jaunimo ir socialinės politikos ministrė. Jie pristatys Kroatijos pirmininkavimo programą. Žinome, kad Kroatija per savo pirmininkavimą susidurs su rimtais iššūkiais, įskaitant Brexitą ir 21-27 metų Europos Sąjungos biudžetų. Tačiau Manau, kad pirmininkavant Kroatijai tikrai kartu su mumis e, teks labai daug rimtų klausimų. O šiandien mes e, pagėdautume daugiau išgirsti apie Kroatijos pirmininkavimo prioritetus, e, kurios mano vertinimu glaudžiai susijusios su užimtumo socialinių reikalų komiteto prioritetus taip pat. Taigi pradėkime nedelsdami ir žodį suteiksiu pana ministrui. Predsėdėteici odbora, gospodžio Duriš Nikolsonova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami e, e, komiteto nariai, džiaugiuosi, kad galiu šiandien Jums pristatyti Kroatijos pirmininkavimo prioritetus kartu su ministrė Bedekovič. E, taip pat mes pristatėme tuos e, prioritetus EPSCO taryboje. Kaip žinote, tai, tai yra pirmas kartas, kai Kroatija pirmininkauja ES ir mes e, tuo labai didžiuojamės, didžiuojamės, kad turime galimybę per artimiausią pusmetį. E, dirbti mūsų piliečių labui, jų lūkesčių labui, kurti e, lygias galimybės, kurti darbo vietas visoje ES. Kroatija yra jauniausia valstybė narė ir ji, ji turi galimybę dabar pasidalinti savo patirtimi ir sutvirtinti ryšius su visa Europos šeima. E, Prieš pristatydamas prioritetus norėčiau padėkoti prieš mus pirmininkavusioms Rumunijai ir Suomijai už visas jų pastangas. Kroatijos pirmininkavimo programa yra grindžiama pagrindinėmis vertybėmis e, ir e, pagarba e, ateities perspektyvams. Mes atsižvelgiam į savo piliečių lūkesčius, kurie nori saugumo ir kokybiškos ir ko, gyvenimo kokybės ir mes e, norime gerinti e, piliečių darbo sąlygas ir gyvenimo sąlygas. Ir mūsų prioritetai yra Europa, kuri e, jungia, Europa, kuri vystosi ir mūsų pagrindinis prioritetas socialinėje politikoje yra Europa tvarus augimas. Mes norime išlaikyti socialinės valstybės modelį taip pat ir ateities kartoms. Dėl šių, prie, dėl šių priežasčių mes esame įsitikinę, įsitikinę, kad toliau reikia įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsti, nes tai yra e, pagrindas mūsų ateities politikai, ypač užimtumo politikai. E, ir e, Kroatija bandys e, institucinėme cikle atsižvelgti į tuos principus. Mes tikimės, kad Europos, parlame, Europos Sąjunga mus palaikys. Mes taip pat norėtume pabrėžti socialinės sanglaudos aspektą, kuris yra esminis dalykas, kalbant apie ES piliečių tapatybę. ES klėstėjimas ir gerovė kol kas nėra lygiai paskirstita visiems piliečiams. Ir mūsų uždavinys yra rasti būdus, kaip galėtume geriau paskirstyti tą gerovę ir pasiekti e, pažeidžiamas e, grupės. Mes norime sukurti geresnės perspektyvas, geresnę integraciją į visuomenę, geresnę prieigą prie darbo rinkos. ES darbo e, rinka susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu Ir ypač, kai e, kalbame apie pasaulinį konkurencingumą tiek darbo jėgos srityje, tiek ekonomikos vystimosi srityje. Todėl mes ypatingą dėmesį skirsime e, įgūdžiams, e, kad atitiktume 21 amžiaus pasaulio globalinius iššūkius. Reikia stiprinti įgūdžius ir taip pat nepamiršti technologijų vystimosi Todėl mes manome, kad e, darbuotojai, kuri turi specifinių įgūdžių, ypač skaitmeninėje srityje, yra svarbus e, ūkio variklis. Todėl mes tikim, manome, kad yra labai svarbu pradėti diskusijas dėl e, darbo rinkos ir įgūdžių, kurie atitiktų tą darbo rinką, ypač kalbant apie visą gyvenimą trunkantį mokymą. Būtų labai svarbu užtikrinti stabilų finansavimą šiai programai, nes skaitmeninimas yra procesas, kuris reikalauja nuolat atnaujinti savo įgūdžius. Norint pabrėžti šio aspekto svarbą, mes norime pasakyti, kad dėl įgūdžių taryba patvirtins savo e, išvadas. Taip pat mes surenksime e, Dubrovnikė gegužės 12-13 dienomis ministrų konferenciją čia, e, šią temą. Taip pat mes norime, kad būtų geriau naudojamas SF plus fondas ir padėtų vystyti šią infrastruktūrą. Todėl e, būtų labai svarbu, kiek įmanoma greičiau, patvirtinti išvadas dėl daugiametės finansinės programos. Ir visuomet, aišku, galima siekti kažko daugiau. Kitas mūsų prioritetas - gerovė darbe, geros darbo vietos. Mes kalbame apie darbo rinkos keitimąsi, vystantis technologijoms ir todėl yra labai svarbu atsižvelgti į šį aspektą. Mes turime kalbėti apie inovatyvaus darbo aspektus, taip pat nepamiršti socialinio dialogo su visais socialiniais partneriais e, ir darbu, darbuotojų organizacijomis. E, mes turėtume kurti kokybiškas darbo vietas ir užtikrinti geresnę darbuotojų apsaugą, e, taip pat užtikrinti geresnį, geresnę pusiausvyrą tarp profesinio ir šeimininio gyvenimo. Taigi mes ypatingą dėmesį skirsime šiai temai e, tarybos išvadose. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Kroatija pirmininkaudama E, norėtų skatinti dialogą su socialiniais partneriais, ypač kalbant apie ES ateitį, apie ekonomiką ir, aišku, apie socialinę dimenciją. Šitos temos yra ypatingai svarbios visiems ir todėl būtų labai svarbu išgirsti visų nuomonę. Jeigu mes norime sukurti geresnį Europą ir bendrą ateitį, mūsų politika turėtų išplaukti iš dialogo, susitarimo ir bendrų taisyklių e, taikymo. E, Mes turime kalbėti apie kompromisus, apie bendradarbiavimą. Tik tai tokiu būdu ES ir toliau vystysis ir toliau, ir toliau mes ištip, išliksime stiprus iššūkių pasaulyje. Norėčiau padėkoti visiems uždėmesi ir norėčiau e, perduoti žodį e, poniai Bedekovič, kur yra Kroatijos demografijos šeimos jaunimo ir socialinės politikos ministrė. Prašau, ponė ministrė. Hvala vam liepa, uvažen. Dėkuoju. gerbiamoji komiteto, užimtumo komiteto pirmininkė, ponė Durš Nikolsonova, gerbiami parlamento frakcijų koordinatoriai, gerbiamieji komiteto nariai. Man didelė garbė ir didelis malonumas šiandien atstovauti savo šaliai kartu su darbo ir pensijų sistemos ministru ponu Ladrovičium. Mes pristatysime Kroatijos pirmininkavimo programą. Mes šešis su pusę metų esame ES nariai, esame jauniausias ES narys ir dabar perimame pirmininkavimą. Tai mums didžiulė garbė. Taigi aš dabar per man skirtą laiką stengsiuosi pristatyti mūsų pirmininkavimo pagrindinius prioritetus susijusius su socialiniais reikalais. Per pirmininkavimą mes susitelksime į tas rytis, kuriuose ES gali sukurti pridėtinę vertę strategiškai elgdamasi. Mes stengsimės, kad mūsų darbas būtų pripažintas ir remsimės bendromis vertybėmis. Pirmininkaujantį Kroatiją savo darbą vykdo tokiu metu, kai ES vyksta kertiniai pokyčiai. Mes turėsime galvoti apie naują, naujas teisinės struktūras ir apie tai, kaip ES gyvens po Didžiosios Britanijos išstojimo, Junktinės karalystės išstojimo. Mums reikia naujų gairių 19-20 metams. Ir mes pasinaudodami trijo programa parengėme savo šešių mėnesių programą, kuri remiasi keturiais ramščiais jau minėtais pono Alandrovičiaus. Per pirmąjį šių metų pusmetį mes tenksimės stiprinti ES. Toks yra ir mūsų pirmininkavimo moto - stipri Europa iššūkių pasaulyje. Kartu su kolega Aladrovičium aš pirmininkausiu EPSCO tarybai ir mes dirbsime su visais tais klausimais, kurie yra labai svarbus visoms ES šalims. Na, o dabar apie socialinę politiką. Mums čia svarbus du pagrindiniai prioritetai. Pirmieji tai tie iššūkiai, kurie susiję su demografija ir socialiniais reikalais. Kitas dalykas - lyčių lygybė ir moterų įgalinimas darbo rinkoje. Gerbėmiai parlamento nariai. Kai kalbame apie demografiją ir socialinius reikalus, tai yra pirmasis mūsų prioritetas, negalime pamiršti tokio fakto. Daugiau nei pusė ES šalių susiduria su neigiamomis demografinėmis tendencijomis, demografinėmis tendencijomis. Todėl šią problemą reikia spręsti strategiškai. Mes esame įsipareigoję tokiai strategijai, kuri šiuo metu yra numatyta iki 24 metų. Stengsimės imtis šių iššūkių, stengsimės teikti geresnę paramą šeimoms, užtikrinti geresnį balansą tarp šeimos ir profesinio gyvenimo. Be jokios abejonės suvokiame, kad socialiniai klausimai daugiausia yra valstybių narių kompetencija. Tačiau mes tenksimės išanalizuoti tas rytis, kur ES gali kažką nuveikti ir gali nuveikti kažką daugiau ar dirbti geriau. Mūsų pastangos bus susijęs su aukštos kokybės socialinių paslaugų prieinamumu. Mes tenksimės kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi, ypač pažeidžiamiausių grupių socialinė atskirtimi, tai yra vaikai ir žmonės turintys negalę. Antrasis mūsų prioritetas, kaip minėjau, lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Moterų įtraukimas į darbo rinką yra ir lygybės, ir nepriklausomumo pagrindas. Be to, tai ir tvaraus ekonominio augimo garantas. Todėl vykdydami šį prioritetą mes tenksimės įtraukti moteris į darbo rinką kuo didesniu mastu. Taip pat ketiname ištirti, koks yra ryšys tarp moterų ekonominio pasivumo ir tarptų kliučių, kurios moteriams iškyla, kai jos nori patekti į darbo rinką ar grįžti į darbo rinką po to, kai buvo iš jos iškritę. Tai yra susiję ir su visuomenės senėjimu, ir su tuo, kad moteris daug, labai dažnai rūpinasi neįgaliais šeimos nariais namuose ir panašiais dalykais. Uh, Visas šias kliūtis susijusią su grįžimu į darbo rinką mes analizuosime ir pateiksime savo pasiūlymus. Ketiname parengti tarybos išvadas dėl ilgalaikės globos namuose ir dėl jos poveikio profesiniam gyvenimui bei pusiausvyrai tarp profesinio ir šeimos gyvenimo. Žinoma, tai susiję ir su demografiniais klausimais. Organizuosime įvairių susitikimų ir konferencijų skirtų mūsų prioritetų įgyvendinimui. Jau sausio pabaigoje vyks aukšto lygio konferencija skirta moterų gyvenimui, moterų darbo rinkos klausimams. Ar jos bus pavadinimas, ar moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra socialinis žaidimas. Stengsimės, kad tos konferencijos rezultatai padėtų moterų geresniai įtrūkčiai, lygiomis galimybėmis į darbo rinką. Dėl demografinių, demografinių iššūkių prioriteto mes ketiname surenkti ministrų lygio konferenciją, kuri vadinsis demogra demografiniai iššūkiai ir galimybės ES ateityje. Šis susitikimas vyks la, balandžio mėnesio 26 dieną. Taip pat ketiname pakalbėti ir apie dabartinius demografinius iššūkius ES, pasikeisti patirtimi, pakalbėti apie tai, kokiu galime, galime imtis veiksmų dabartiniai situacijai spręsti. Taip pat vieną konferenciją rengsime ir neįgaliųjų klausimais. Ten pakviesime neįgaliųjų asociacijas. Šita konferencija vyks gegužės 8-10 dienomis. Joje kalbėsime apie jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimą ir visus klausimus, kurie yra su tuo susiję. Pristatysiu dar vieną svarbę konferenciją. Tai yra rizikos grupėje esančių vaikų klausimais rengiama konferencija vyksianti Birželio 80 dienomis. Čia kalbėsime daugiausia apie iššūkius, kurie kyla šioje srityje, keisimės geriausią patirtimis, e, klau, tais klausimais, kurie susiję su rizikos grupėse gyvenančiais vaikais. Taip pat vyks EPSCO taryba 27-28 balandžio. Čia kalbėsime apie pačius aktualiausius užimtumo srities ir socialinius klausimus. Gerbėmiai parlamento nariai, tai buvo tikrai labai bendra informacija apie mūsų socialinę politiką ir mūsų prioritetus šioje srityje. Pasinaudodama progą norėčiau pasakyti, kad pasaulis keičiasi nepaprastai sparčiai ir mes suvokiame tuos iššūkius, su kuriais susiduria šio laikinė visuomenė. Pirmininkaudami ES mes tenksimės būti neutralus, sažiningas tarpininkas, siekiantis geresnio gyvenimo visiems ES piliečiams. Esu tikra, kad bendradarbiausime labai glaudžiai ir mūsų bendradarbiavimas bus sėkmingas. Labai ačiū Jums uždėmesį ir džiaugsiuosi turėdama galimybę atsakyti į Jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū abiems mūsų svečiams už trumpo Kroatijos pirmininkavimo pristatymą. Dabar pradėsime pirmąjį klausimų atsakymų ratą. Pirmieji galės užduoti klausimus koordinatoriai, po to išklausysime tos klausimus atsakymus, o po to jau antrame rate galės dalyvauti visi kiti komiteto nariai. Pirmasis klausimą užduos ponas Ratke, prašau. Pane pirmininkė, gerbiama ministrė ir gerbiamas ministrė. Noriu nuoširdžiai padėkoti Jums už pirmininkavimo prioritetų pristatymą. Galbūt luktelsiu šiek tiek, kol vertimas pradės veikti. Ar dabar viskas tvarkoja? Taigi jūs pradedate pirmininkavimą pakankamai sudėtingomis aplinkybėmis, kai e, reikės įspręsti labai daug klausimų, kuriuos paminėjote iš dalies ir noriu pasakyti, kad e, esu jums labai dėkingas už tai, kad paminėjote Europos socialinį fondą, Europos socialinį fondą plus ir e, paminėjote juos prie sėkmingų veiklos rezultatų priskirdami. Taip pat dėl daugiametės finansinės programos norėčiau paklausti ir vykstančių dėrybų, nes girdime gandų, kad iš socialinio fondo dalis lėšų turi būti perkelta į sąžiningos pertvarkos fondą. E, ir aš manau, kad e, toks lėšų e, perkelimas iš kairės kišenės į dešinę tik tai nuteiks vienas socialinės grupės ar vienas paramos gavėjų grupės prieš kitas. Todėl aš norėčiau išgirsti jūsų vertinimą susijusi su ESF ateitimi. Taip pat jūs minėjote socialinių partnerių vaidmenį. Už tai norėčiau Jums nusidžiai padėkoti, nes e, manau, kad e, Socialinės partnerystės e, stiprinimas daugelį valstybių narių galėtų vykti daug rimčiau ir ypač kalbant apie darbo užmokesčio didinimą. Taigi mane domintų pirmininkančios Kroatijos požiūris į minimalaus darbo užmokesčio nustatymą visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad šis klausimas uh, turbūt e, dėl jo bus daugiausia diskutuojama Vokietijai perimus pirmininkavimą, tačiau e, manau, kad ir per jūsų pirmininkavimą turėsite skirti jam pakankamai dėmesio, taigi mane domintų, ar ketinate pastumėti į priekį dialogą su socialiniais partneriais. Dar vienas klausimas dėl jaunimo nedarbo ir jaunimo garantijų ES. Man prieš išgirstant atsakymą jūsų klausimą apie tai, kodėl reikia tęsti e, jaunimo garantijų taikymą, norėčiau išgirsti ir vertinimą apie tai, kaip anksčiau skirtos tam lėšos buvo panaudotos veiksmingai ar ne, ir taip pat ir jūsų šalyje, ir ką būtų galima padaryti geriau. Pone Jongerijus. Ačiū abiems ministrams už programos pristatymą. Manau, kad turėtumėte ypatingai jaustis, pradėjo pirmininkavimą po tokio trumpo laiko nuo įstojimo į Europos Sąjungą. Mano pirmasis klausimas būtų toks. Ar turite kokiu nors minčiu apie tai, kada bus patvirtinti darybiniai įgaliojimai dėl daugiametės finansinės programos taryboje, nes manau, kad mums šis klausimas yra svarbus svarbus taip pat ir visai Europos Sąjungai e, ir tiems fondams, kurie patenka į mūsų atsakomybės sritį, nes e, susidaro įspūdis, kad taryboje nėra skirimas pakankamas dėmesys bendriems sprendimų prieimimams, o mums jie yra labai svarbus, ypač dėl Europos socialinio fondo. Antras klausimas, taip pat susijęs su finansais, man Buvo malonu klausytis jūsų minčių apie socialinių teisų ramščio įgyvendinimą. Tačiau tam taip pat reikia atitinkamų lėšų, kad būtų užtikrintos visos garantijos numatomos, taigi man būtų įdomu išgirsti, kaip jūs ketinate įtikinti kitas valstybės narės, kad jos taip pat skirtų lėšų ne tik sąžiningos pertvarkos fondui, žaliam kursui, bet ir e, socialiniams programams. Na ir paskutinis klausimas susijęs su vaiko garantijomis. Nes e, Kroatijos OANTI komisijos narė per savo klausimus kandidatūros e, e, jas įvertino taip pat teigiamai vaiko garantijas. Tai jeigu norite, kad ši priemonė pasiteisintų, taip pat turite jau daugiametės finansinės programos pradžioje numatyti jos įgyvendinimą tinklą finansavimą. Atsiprašau, kad visi mano klausimai susijęs su pinigais, tačiau pinigai verčia suktis pasaulį. Ponas Pislaru. Ačiū pirmininkė, gerbė ministrai. Noriu pasveikinti su plačių žmonių programa, kurią pristatėte. Štai vertinu tai, kad paminėjote ir traukti į savo darbo tvarkę daug mūsų visuomenės svarbių klausimų. Aš atstovauju e, Renew Europe frakcijai šiame komitete, linkim sėkmės busimose diskusijose e, ir priimant sprendimus, nors manau, kad ir ne visus bus galima priimti. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad e, visą ES būtina užtikrinti judumą ir e, taip pat ir protų judumą, kad procesui pajudėtų į priekį greičiau. Tačiau dabar jau 15 metų atitinkamos procedūros veikia, kurios tam trukdo ir <clears throat> mes negalime jokių teisės aktų priimti susijusių su socialinės apsaugos sistemomis, atitinkamai reglamentai. 937, pažiūrėjau, nėra e, patvirtinti ir manau, kad mums reikia tam tikros skaitmeninio postumio su ES tam, kad galėtume pasiūlyti piliečiams geresnius e, sprendimus. Taigi tie teisės aktai turi būti orientuoti į piliečių lūkesčius ir kokia būtų e, jūsų pozicija susijusi su darybomis dėl 883 reglamento. Antra tema yra susijusi su kelio gairių planu dėl socialinės Europos, kurį pristatė komisija. Savo programoje kalbėjote apie tai, kad skirsti ypatingą dėmesį Europos socialinių teisų ramščio įgyvendinimu, ypatingą dėmesį skirdami kovai su skurdu socialinė atskirtimi tarp vaikų, negaliųjų asmenų ir e, tokių etinių grupių kaip Romai, taip pat apsirūpinimo e, gyvenamojo plotų būstų. E, klausimas yra labai rimta e, problema E, jūsų programoje yra nuorodų, kaip spręsčios problemas, tačiau nėra konkrečių pasiūlymų, ar įtrauksite šios klausimus į savo kelio gairių e, planą ir bet kokia atveju linkiu sėkmės jūsų pirmininkavimui, ponė Langenzybėn. Ačiū pirmininkė. Mėly ministrai, man buvo tikrai malonu skaityti jūsų pirmininkavimo programą, jūs daug dėmesio skirite vienot galimybę užtikrinimui, kovai su skurdu, socialinė atskirtimi. Buvo malonu skaityti, kad per savo pirmininkavimą ypatingą dėmesį skirsite kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi, ypač tarp labiausiai pažeidžiamų visuomenės um, grupių, tai yra uh, vaikų žmonių su negale ir e, e, džiugu, kad ketinate surinkti tinkamą konferenciją apie neįgalių asmenų poreikius ir atitinkamą Junktinių tautų konvenciją. Mano klausimas yra susijęs su benamių padėtimi. E, padėtis dabar yra tokia, kad tūkstančiai žmonių ES privesti gyventi gatvėse, neturėdami jokių žmogaus teisų, neužtikrinamas jų orumas. Praėjusią savaitę, prisimindama mūsų diskusijas dėl rūpinimo būstų, aš paraginau komisiją parengti strategiją ES mastu skirtą benamiams, kurioje būtų svarstamos įvairios tiek reagavimo, tiek ir uh, proaktyvios priemonės siekiant spręsti šią problemą. Tikiuosi, kad uh, jūs imstės šios iniciatyvos ir bus galima artimiausiu metu ją pradėti svarstyti taryboje. Ačiū. Pane Žemė, pane pirmininkė, ponai ministrai, jūs kalbėjote apie lyčių lygybę, apie demografinį situacijos blogėjimą. Galiu tik pritarti jūsų pasiūlymus, ponė ministrai, jūs kalbėjote apie darbo vietų kokybę, apie komandiruojamą į darbą, apie standartų tam tikrų bendrų nustatymą, taip pat socialinės apsaugos sistemų Europoje blokavimą. Pirmikaujantį Suomiją negalėjo šių klausimų įspręsti, galbūt jau pribrendo laikas mūsų supažindinti su tais mechanizmais, kurios pasitelkus priimami e, sprendimai ES. Ar jūs ketinate e, daugiau dėmesio skirti valstybių narių įgaliojimams, ar jūs esate labiau linkę e, priimti sprendimus centralizuotai ir kokiu pasiūlymu turite, pavyzdžiui, keičiant taupimo politiką ir kaip vertinate ypatingai uh, Prancūzijos socialinės apsaugos sistemą. <clears throat> Taip pat, kaip vertinate, e, su migracija susijusias problemas, ypač darbo rinkoje, kurios atsiranda, kuomet e, darbo vietų lieka mažiau mūsų e, tėvinainiams. Taigi noriu paklausti, kaip vertinate socialinį dempingą, kuris glaudžiai susijęs su komandiruojamu darbu. Aš kiekvieną kartą tą kartuoju, tą padarysiu ir šį kartą, ponai ministrai, mėly kolegos, Priimkime pagaliau sprendimus, kad ekonomika tarnautų žmogui, o ne atvirkščiai. Ir e, taip pat, kad ir ES. Padarykime taip, kad ir ES tarnautų žmonėms, o ne atvirkščiai. Pone Rafalsko. Pani przewodnicząca, pani minister, panie ministrze, szanowni państwo. E, Ponios ir ponai, gerbėmieji, jūs turite tikrai labai ambicingų iššūkių, jūsų prioritetai labai aiškiai pristatyti, o laiko juos įgyvendinti, tuos prioritetus nėra daug, juk jau sausis beveik baigėsi. Paskui pirmininkaus Vokietija. Tačiau paprastai visuomet būna taip, kad nepakanka laiko įgyvendinti savo užsibrieštus tikslus, o dabar ypač sudėtingas laikotarpis, nes pradedam naują finansinę programą. Ir man susidaro įspūdis, kad kiekviena pirmininkaujanti šalis, ar, ar kroatų, ar vokiečių, turėt, pradeda visuomet nuo analizės, situacijos analizės. O kada pradėsime konkrečiai dirbti? tų iššūkių yra tiek daug, mes jų tiek daug suformuluojame, kad dažniausiai nepavyksta jų visų įgyvendinti. Kiekviena šalis tengiasi labai ambicingai imti savo programos, tengiasi įtraukti į ją to, tokius e, elementus, kurie yra svarbus, bet kaip juos įgyvendinti. Kalbu apie demografinius iššūkius. Tai yra ilgalaikiai iššūkiai ir ilgalaikiai turi būti jų sprendimai. Uh, Tai kaip jūs norite garantuoti, kad jūsų tikslai bus įgyvendinti šioje srityje? Nenoriu kartoti to, ką sakė kiti koordinatoriai, tačiau jaunimo garantija, jaunimo garantija ir minimalus atlygis yra tie klausimai, kurie jau, dėl kurių jau konsultuojamasi. Bet aš noriu pas, pasiteirauti, o dėl ko konkrečiai yra konsultuojamasi, koks dokumentas yra numatytas. Taip pat socialinių sistemų koordinavimo klausimas. Ar yra kažkokia tai, kažkoks grafikas, ar tie darbai bus spartinami, ar jau yra numatytas kažko, kažkokie laikotarpiai, kad neatsitiktų taip, kad e, šie klausimai ir toliau nusikels į, į kitas pirmininkaujančias šalis, nes mes jau dabar esame atsidūrę ant tam tikros seklumos su šiais klausimais. Taip pat norėčiau pasakyti, kad moterų darbo rinkoje egzistavimas, jų įtraukimas į darbo rinką taip pat reikalauja konkrečių sprendimų. Ir reikia kiekvienai šaliai atskirų sprendimų. Kiekvienoje šalyje moterų iš pasitraukimas iš darbo rinkos gali, būti, gali turėti visiškai skirtingas priežastis nuo bendros nedarbo, nuo bendro nedarbo priežasčių. Galbūt galima būtų sukonkretinti jūsų tikslus. Jeigu jums reikėtų pasakyti pirmas, antras, trečias, tai gal galėtumėte įvardinti konkrečiai, kokie žingsniai jums bus patys svarbiausi. Ačiū. Toliau ponas Vilas. And... Dėkoju Dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą. Norėčiau palinkėti Jums sėkmės pirmininkaujant. Norėčiau užduoti klausimą dėl Jūsų programos, nes Jūs teigiate, kad Jūs atsižvelgsite į, į socialinį ramstį ir į naujus iššūkius darbo rinkoje. Bet e, kaip mes matome, mes kairiai matome, kad yra didžiuliai e, iššūkiai darbo rinkoje ir iš tiesų daugelis žmonių ES darbo rinkoje susiduria su prastomis darbo sąlygomis, prastai apmokamų darbų ir ta, tos tendencijos auga ES. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ką jūs žadate padaryti, kad būtų užtikrintos darbuotojų teisės, kad būtų užtikrintas e, atitinkamas darbo užmokestis, kad būtų užtikrintas e, kolektyvinių dėrybų teisės. E, tai tokie būtų tie iššūkiai, kaip jūs su jais e, kovosite. Po pirmo e, klausimų raundo yra pirmasis atsakymų raundas, kuris iš jūsų norėtų pirmas atsakyti. Prašau, ponė ministrė. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, e... Gerbiami parlamento nariai, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pirmosius klausimus, e, taip pat ir savo ministerijos ir EPSCO tarybos vardu. Bandysiu atsakyti į dalį Jūsų klausimų, kurie susiję su mano kompetencija, o kitą dalį atsakys mano kolegė ponė Bedekovič. Norėčiau. Uh, atsakyti į klausimą susijus, klausimus susijusius su daugiametė finansinė programa. Man atrodo, kad mes visi turime e, remtis tarybos išvadomis 2019 m. gruodžio 12 dienos ir e, yra toliau tęsiamos dėrybos dėl daugiametės finansų programos O mes, kaip dabar pirmininkaujantį valstybę, norėtume pabrėžti, kad bendra praktika yra tokia, kad kai negalima pasiekti susitarimo techninėme ligmenyje, mes aišku suvokiame, kad daugiametė finansinė programa yra labai svarbus dalykas ir jis yra labai svarbus dalykas visoms valstybėms narėms, bet e, šiuo metu mes daugiau negalime pasakyti. Iš tiesų, pirmininkaujanti valstybė darys viską, kas įmanoma, kad būtų pasiekta kompromiso, ypač dėl šio klausimo. Bet dabar kalbė, kalbėti apie daugiametę finansinę e, programą yra sudėtinga, nes mes esame tokioje situacijoje, kad mes tiesiog turime laukti ir žiūrėti, kas įvyks toliau kalbant apie daugiametę finansinę programą ir ESF, aišku, mes tikimės, kad e, vyks diskusijos ir darybos dėl to, kaip turėtų atrodyti tas e SF. Ir e, kad tos darybos vyks būtent derantis dėl daugiametės finansinės programos, mes tikimės, kad rezultatas bus, bus toks, kad e, SF plus e, galėstų pasiekti tiek, kiek galėjo pasiekti Europos socialinis fondas SF. E, kalbant apie mus, Kroatiją, pirmininkaujančią valstybę, mes norime didinti švietimo standartus ir tai būtų ir labai svarbu kalbėti apie e, konvergenciją tarp valstybių narių. Kalbant apie darbo užmokestį, minimalų darbo užmokestį, mm, sausio 14 dieną Europos komisija pateikė pirmąjį dokumento projektą dėl minimalaus darbo užmokesčio ir dabar prasidės dėrybos dėl šio dokumento. Mes suprantame, koks tai yra svarbus dokumentas ir koks svarbus klausimas yra minimalus darbo užmokestis kaip socialinė priemonė. E, dabar Dvidešimt keturios iš dvidešimt aštuonių valstybių narių pasisakė už tą minimalų darbo užmokestį. Ir aš tik tikiuosi, kad mums pavyks iki mūsų pirmininkavimo pabaigos e, bent jau kažkaip apibrėžti tuos dalykus, kuriuos reiktų aptarti su valstybėms narėms. Kalbant apie minimalų darbo užmokestį, kol kas mes dar neturime pakankamai konkrečios specifinės e, medžiagos, kad galėtume e, kalbėti apie tai, kaip turėtų atrodyti potenciali sistema Aišku, reikia suvokti, kad šita e, tema yra labai sudėtinga, kad tai yra sudėtingas klausimas, bet e, ir todėl yra svarbus kompromisas šioje srityje. Toliau daug kas uždavė klausimą dėl Europos socialinių teisų ramščio įgyvendinimo. Europos socialinių teisų ramstis yra tarsi politinės gairės, kaip mes turėtume E, elgtis, kad laikytumėmės tų socialinių e, teisių. 2017 metais visos valstybės narės patvirtino e, šį socialinių teisių ramsti. Ir mes manome, kad, kad yra labai svarbu įgyvendinti e, šitą socialinių teisų ramsti visose e, sritise. Kalbant apie reglamentą 883 arba socialinių sistemų, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas, e, pirmininkaujant Suomijai mes suvokiam, kad šis reglamentas yra labai svarbus visiems piliečiams. Ir mes suvokiame, kad kokioje situacijoje dabar atsidūrė šita, šitas dosie, šitas dokumentas. E, ir mes manome, kad mums pavyks pasiekti susitarimo su Europos komisija, su Europos parlamentu ir su valstybėmis narėmis ir kad mums pavyks rasti kažkokį tai kompromisą, kad galėtume e, patvirtinti šį dokumentą, dėl to, kad tam, kad jį patvirtintume, mums reikia pasiekti kompromiso su visomis šalimis. Tai yra svarbus dokumentas dėl to, kad jis taip pat gina ir judumo teises ir todėl jis yra labai svarbus. Kalbant apie socialinės dėrybas, socialinį dialogą, mes aišku pasisakome už socialinį dialogą, už tai, kad jis būtų stiprinamas visoje Europoje, visur, visose sritise. Uh, ir kovo 25 dieną bus trišalis e, socialinių klausimų viršūnių susitikimas, e, kur mes e, aptarsime tokias temas kaip kolektyvinės dėrybos ir trišalis socialinis dialogas. Mes manome, kad socialinis dialogas tikrai yra labai svarbus aspektas, kad geriausi sprendimai gali būti pasiekiami kolektyvinių dėrybų būdu. Ir kalbant apie visus mūsų prioritetus, e, apie visus klausimus, e, mes bandysime, sprendžiant juos visus, kiek įmanoma labiau akcentuoti socialinį dialogą. Manau, kad tiek būtų iš mano pusės. Dabar perduosiu žodį kolegijai Bedekovič. Liepa, evo, ja čia pokušati. Dėkoju. kaip ir prieš mane kalbėjęs kolega, pabandysiu šiek tiek apibendrinti tos klausimus pagal temas. Na, visų pirma, pradėsiu nuo klausimų susijusių su socialinės Europos ir Europos socialinės politikos ateitimi. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad reikia galvoti apie šios klausimus strategiškai. Ir strategiškai apie tai mąstydami mes manome, kad reikia kažkaip prisiderinti prie tų sparčių pokyčių, kurie vyksta visose ES šalyse ir visame globaliame ar globalizuotame šios dienos pasaulyje. Toks prisitaikymas leistų atliepti tuos iššūkius, su kuriais susidurėme. Taigi mūsų politikai, atsižvelgiant į tai, reikia testinumo ir testinumo žvilgsnio į priekį, progresyvumo. Jeigu mūsų sistema bus tvari, tai ji atlieps tuos strateginius iššūkius, jinai bus sisteminga. Visi suinteresuoti asmenys, suinteresuotos šalis visose politikos rytise ES turi būti tuo suinteresuoti. Tam reikia šiek tiek atnaujinti instrumentus, kuriais mes galime naudotis. Šiame kontekste labai svarbi ekonominės ir socialinės politikos uh, sričių sinergiją. Ir reikia dėti visas pastangas, kad socialiniai principai, socialinės teisės būtų mūsų visų politikos interesų centrinis aspektas, kertinis klausimas. Kitas klausimas atsižvelg, atsižvelgimas į valstybių narių specifiką ir kiekvienos iš jų kompetenciją. Taigi mes ketiname ir toliau per artimiausius šešis mėnesius labai atidžiai stebėti visas iniciatyvas, kurios jau yra pradėtos Europos komisijos. Visos tos iniciatyvos yra vienaip ar kitaip susijusios su ES socialinė ateitimi, jos socialiniu socialiniais aspektais ir su socialinės Europos idėjos stiprinimu. Mėginsime susitelkti į klausimus dėl susijusių su teisingu perėjimu, su lyčių lygybė, su atlygio už, darbo užmokesčio sistemos skaidrinimu. Europos socialinių teisių ramščiui yra esminis dokumentas, tai jo įgyvendinimo veiksmų planas. Mes tenksimės, kad visi socialinio teisų ramščio principai būtų įgyvendinami nuosekliai. Principų įgyvendinimas yra svarbiausias dalykas, kai kalbam apie socialinių teisų ramščio realizavimą Europos politikoje. Europos Sąjunga yra visiškai unikalus darinys. Socialiniai gerovės klausimai, čia susijęs su ekonomikos klausimais ir visa tai vyksta greitai besikeičiančio pasaulio kontekste, kuris atveria ir naujų galimybių, bet reiškia ir naujus iššūkius. Taigi, rengdami socialinių teisų ramščio įgyvendinimo planą mes stengsimės atsižvelgti į visas ES komisijos siūlomas iniciatyvas tiek, kiek tai leidžia mūsų kompetencija. Mes tenksimės būti tas sąžiningas tarpininkas tarp komisijos ir valstybių narių. Stengsimės, kad visos pastangos būtų nukreiptos vieną linkmę, kad jos stiprintų socialinę dimenciją ES. Kitas klausimas buvo susijęs su skurdu ir socialinė atskirtimi. Labai ačiū Jums, kad jį uždavėte. Jis tikrai labai svarbus. Nežiūrint to, kad ES čia yra padariusi nemažos pažangos, rizika patekti į skurdo ir socialinės atskirties zona yra vis dar labai didelė ir ji didelė visoje ES teritorijoje. Šis klausimas ypač skaudus, kai kalbam apie vaikus, apie nacionalinės mažumas, apie neįgaliuosius, apie imigrantus. Visos šios gyventojų grupės susiduria su problemomis, kurios e, susijęs su socialinė sistema, su prieiga prie darbo rinkos, prie švietimo paslaugų, Ir jeigu dirbančių žmonių pajamos auga, tai to negalima pasakyti apie pagyvenusių žmonių pajamas, kuriems kaip tik dabar tenka susidurti su skurdo pavojumi. Taigi mes turime vadovautis socialiniais principais visose politikos rytise. Europos socialinių teisių ramstis turėtų būti mūsų kompasas, kelrodė žvaigždė, kuri ves mus visose politikos rytise siekiant tų tikslų, kuriuos esame užsibrėžę pasiekti. Tik šitaip galėsime išspręsti ir darbo rinkos iššūkius. Tai yra ta skurdo skurdo visapusiškumas, tai kad jis apima labai daug aspektų ir socialinės neligybės klausimai su to susiję. Taip pat buvo užduotas klausimas ir dėl socialinio būsto bei benamystės problemos ES. Ir už šį klausimą taip pat norėčiau padėkoti Būsto situacija, o tai yra susijęs su benamystė tiesiogiai, yra tikrai bloga ne vienoje valstybėje narėje. Sprendimas turi būti integruotas. Mums reikia ir prevencijos, ir pagalbos ES lygmenių. reikia ir duomenų, reikia juos rinkti, juos reikia peržiūrėti, vertinti, Reikia įtraukti kuo daugiau suinteresuotų asmenų grupių į kovą su benamystė ir su to susijusia socialinė atskirtimi. Šitie klausimai išties yra nepaprastai svarbus ir reikia tam skirti pakankamai ir papildomų lėšų. Visų pirma, reikia kalbėtis, reikia keistis geriausiomis patirtimis, nes tie teigiami, teigiamos patirtys, jos gali padėti mums kažką pakeisti šioje situacijoje. Mes tikrai ketiname šių klausimų imtis, kaip ir kitų svarbių klausimų, kuriuos jūs minėjote. Tai yra neįgaliųjų klausimai, neįgaliųjų problemos. Aš minėjau jas savo įžanginėje kalboje. Mes stengsimės, kad mūsų pirmininkavimo metu pagerėtų neįgalių žmonių teisės, jų socialinė įtrauktis būtų stipresnė. Praėjusiu, praėję metai buvo neįgaliųjų metai ir Europoje, ir visame pasaulyje. Taigi mūsų tikslas bus suvienodinti teisės kiek įmanoma plačiau ir stengsimės daryti viską, kad užtikrintume tų žmonių galimybę oriai gyventi. Taikysime horizontalų požiūrį, stengsimės, kad visi šie klausimai taptų kur kas geriau regimi įvairiose politikos rytise. Ir žinoma, kad mūsų darbas ties to nesibaigs. Mes tenksimės, kad visi asmenys su negale galėtų pasinaudoti visomis teisėmis. Stengsimės, kad jungtinių tautų neįgaliųjų konvencija būtų įgyvendinta visų mastu. Šis prioritetas išlieka mums ir toliau labai svarbus. Ką rodo statistika ir duomenys kuriuos esame gavę iš viešųjų konsultacijų visoje ES, yra, tie duomenys yra nepaprastai vertingi ir mes remdamiesi jais tenksimės formuoti savo ateities veiksmus. Taip pat pabrėšiu, kad labai svarbu įtraukti visus suinteresuotus asmenys, visas grupės į šitos politikos formavimą. Stengsimės, kad mūsų požiūris būtų sistemiškas ir labai platus. Stengsimės, kad neįgaliųjų asociacijų finansavimas būtų užtikrintas ir kad jie būtų skatinami burtis į tokias asociacijas. Taip pat minėjau ir Jungtinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų. Tai yra mūsų prioritetas įgyvendinti šią konvenciją. Kitas prioritetas - neįgaliųjų klausimų finansavimas, duomenų rinkimas, vertinimas – ir neįgaliųjų įtraukimas į darbo rinką. Tai yra svarbiausi klausimai. Tikiuosi, kad mums pavyks pradėti labai plataus masto diskusiją visais šiais klausimais ir tai paskatins visas na, valstybės narės aktyviai keistis nuomonėmis šiais klausimais. Taip pat buvo užduotas klausimas ir dėl vaiko garantijos čia svarbiausias dalykas yra politinė valia. ES turi gairias ir gali imtis labai ryštingų veiksmų visos, visais lygmenimis per visas institucijas. Galima geriau sėti politiką su finansavimu, su fondais. Tai yra tie dalykai, kurių reikia, kad šita sistema veiktų efektyviau. Ankstyvas veikimas, ankstyvas įsikišimas yra taip pat labai svarbus. Na ir žinoma, finansavimas. Finansavimas, e, finansinis įgalinimas yra labai svarbus, nes jis leidžia pralaužti tą užburtą skurdo ratą. Mes, kaip minėjau, ketiname surenkti atitinkamą konferenciją pirmosios vaiko garantijos veiklos fazės pabaigoje. Šita konferencija vyks Briuselėje ir mes ten aptarsime rezultatus. Tik tarybos rekomendacijos bus mums tikrai labai naudingas tolesnio darbo pagrindas. Mes taip pat stengsimės pagerinti teisinį vaikų teisų gynimo uh, teisinį klimatą ir dėsime pastangas, kad būtų sumažinta vaikų socialinė atskirtis dėl skurdo. Tai yra ir konkretūs veiksmai, prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų, prie švietimo paslaugų ir, žinoma, būstas visiems vaikams, kurie patenka į skurdo rizikos grupę. Jeigu gerai pasižymėjau, tai buvo užduotas ir klausimas dėl moterų darbo rinkoje ir dėl lyčių lygybės šioje srityje, dėl įtraukimo, moterų įtraukimo į darbo rinką. Kaip minėjau, tai yra moterų įtraukimas į darbo rinką yra ekonominės gerovės, ekonominio nepriklausomumo, tiek vyrų, tiek moterų ekonominio nepriklausomumo pagrindas. Tai yra mūsų tvaraus augimo pagrindas. Todėl mes dėsime visas pastangas, kad moteris būtų aktyviau įtraukiamos į darbo rinką. Stengsimės, kad būtų taikomas integruotas požiūris, tai yra ir atitinkami teisės aktai, kuriuose bus apibrieštos institucijų kompetencijos, kur vertinsime duomenis, aiškiai atsižvelgsime į tai, ar strategijos padeda įgyvendinti tikslus ir vertinsime visų mūsų jau taikytų priemonių efektyvumą. Taip pat buvo užduota klausimų susijusių su demografiniais iššūkiais. Kaip minėjau savo įžanginėje kalboje, beveik visos ES valstybės susiduria su pokyčiais darbo rinkoje susijusiais su demografiniais pokyčiais. Ir tie pokyčiai yra, reiškia valstybėms narėms didžiulius iššūkius. Jeigu norime stiprinti socialinę sanglaudą ir tvarumą ES, tai turime atsižvelgti būtent į šios į demografinius ir darbo rinkos iššūkius. Kalbant konkrečiai apie demografinius iššūkius, noriu priminti, kad Kroatija buvo ta šalis, kuri šį klausimą apskritai pradėjo kelti. Mes pamatėme, kad tai didžiulė problema mūsų valstybėje ir iškėlėme šį klausimą bei pasistengėme, kad jis būtų įtrauktas į penkerių metų strateginį ES planą. tai tikrai mums labai rūpimas klausimas ir pirmininkavimo metu mes nekartą diskutuosime dėl jo daug detaliau. Kalbėsime apie neigiamas demografinės tendencijas, apie tai, kokios politikos, kokie politiniai veiksmai galėtų pagerinti situaciją, kaip būtų galima geriau suderinti ir šeimos bei profesinio gyvenimo reikalavimus ir kitus. Taip pat labai svarbus yra ir žmogiškojo potencialo klausimas. Mūsų politika turi būti nukreipta į tai, kad sumažintume iššūkius šioje srityje, kad mes galėtume šiek tiek ir sulyginti ekonominę raidą skirtingose ES e, valstybėse ar skirtingose Europos dalyse. Taip, mūsų pirmininkaujantys šalis puikiai supranta, kad e, problemų yra labai daug, jie susiję ir su demografija, ir su darbo rinka, ir su ES ekonomika apskritai. ir todėl mes tikimės labai plataus masto diskusijos, kuri leis ir pasikeisti nuomenimis, ir patirtimis, ir gerąją praktiką. Ir tai turėtų mums padėti parengti konkrečias išvadas. Ačiū. Ačiū, pradėkime antrąjį klausimų atsakymų ratą. Trumpai perskaitysiu klausiančiųjų pavardės, įtrauksime dar į tą sąrašą papildomai ponė Bišov. Pirmoji ponė Tom, po to Kasa, Randinėlė, Žalevska, Danielsen, Oms. E, Madame Lenoir, Madame Maxova, uh, Madame Semedo, Mr. Nicolau Alavanos, Mr. Saliba, Mr. Burgles, and then Madame Bischoff. Uh, now, as we are getting a bit tight, Madam Lisi, okay. And Mr. Patton. Okay, now, because we are getting a bit kadangi laiko jau pradeda šiek tiek trūkti, turime nustatyti taisyklės, tai reiškia, vienam klausimui skirsime neilgiau nei pusantros minutės. Ačiū Jums už supratimą. Pirmoji, ponė Toms, galės užduoti savo klausimą. Hvala lepa za besedo, eh, hvala lepa tudi za vaš. Ačiū už sutiktą žodį. Eh, džiaugiuosi, kad jūsų prioritetuose numatyta ir stipri Europa, tačiau ji galės egzistuoti tik tuo atveju, jeigu valstybės narės bus stiprios, nes kiekviena grandinė uh, yra stipri tiek, kiek stipri yra e, jos silpniausia dalis. Čia mes turime kalbėti apie socialinius fondus, įskaitant e, sąnaudos fondą. Jūs busite atsakingi už dėrybas dėl daugiametės finansinės programos. Ir aš tikiuosi, kad E, Europos socialinio fondo lėšos nebus apkarpytos e, ir e, siekiant padidinti teisingos pertvarkos fondo signavimus. Mes norime išgirsti ne tik pamastymus apie problemas, bet ir apie jų sprendimo būdus. Ir aš norėčiau pasiūlyti jums vieną iš sprendimų galimybių susijusių su blogėjančia demografinė padėtimi. Žinome, kad šis sritis, e, norime išgirsti tiksliau jūsų sprendimų pasiūlymus dėl demografinės padėties, nors e, e, šie klausimai ir patenka į valstybių narių atsakomybės sritį, taigi kokiu veiksmu galėtume imtis, kad Kroatijos, Slovenijos, mano šalies jaunimas neemigruotų. Ačiū Jums už pirmininkavimo pristatymą, už išsamius atsakymus. Aš norėčiau e, grįžti prie SF Plus klausimų, nes šis fondas tikrai naudojamas padėti milijonams ES gyventojų. Manau, kad apie tai žinote. Pirmiausia, noriu pagirti Kroatijos dėrybininkus už pasirinktą konstruktyvų požiūrį dėrybose per pirmąjį e, techninio ligmens sustikimą, kuris šią savaitę jau įvyko konstruktyvaus e, bendarbiavimo dvasia yra labai svarbi, siekiant spręsti techninius klausimus, tačiau vis tik tai man kyla susirūpinimas dėl tam tikrų aspektų, nes pirmkant Suomijai taryboje buvo kalbama apie tai, kad šis biudžetas turėtų būti sumažintas. Taip pat dar didesnį nerimą man kelia gandai ir žinios apie tai, kad e, e, dar didesnę lėšų dalį iš SF plus ketinama perkelti į Teisingos pertvarkos fondą. Noriu pasakyti, kad SF e, lėšų apkarpimas tikrai turės rimtų padarinių valstybėse narėse, neigiamų padarinių. Taip pat mes čia susidurime su tokiamis aplinkybėmis, kuomet labai svarbus SF plus elementai yra traukiami į darybas dėl daugiametės finansinės programos. Turiu aiškiai pasakyti, kad parlamentas pasisako prieš šių aspektų įtraukimą. Darybos dėl daugiametės finansinės programos ir tikiuosi, kad jums padedant e, tie aspektai, tos nuostatos nebus įtrauktos, kaip prasidės darybos. Pane Zalievskai dabar. Ačiū e, pirmininkė mėly ponai ministrai, už e, programos pristatymą. Vienas iš jūsų prioritetų yra ES e, plėtra vakarų Balkanų šalis, tačiau būtent apsaugoti tam tikras vertybės, e, tam tikras svarbiausias nuostatas, taip pat ir darbo teisės srityje, darbo sąlygų užtikrimo srityje Jeigu e, plėtra neaprieps taip pat ir socialinių aspektų, tai žalos patirs visos valstybės, tą mes pamatėme ir per pastarąją e, plėtros bangą, turminėjo socialinį dempingą, kitus neigiamus aspektus, vien rinka pati savaime visko nesureguliuos, e, todėl istorija galėtų pasikartoti, kokiu veiksmu imsities, kad išvengtumėte tokių procesų, kurių padarinius vis dar juntame. Pane Zalevska, ačiū. Kroatijos ministrams už programos pristatymą. Štai pat baiminosi, kad bus mėginama perkelti iš sanglaudos fondo lėšas į e, žalį kursą. Taigi mes e, turėtume diskutuoti apie tai, kaip neperkeltinėti, neperkeltinėti lėšų, tačiau jų panaudojimą labiau žalinti kabutėse. O tą tai įmanoma padaryti. Kalbėjote apie tai, kad bus sunku priimti sprendimus e, dėl lėšų paskirstimo e, konkretiems tikslams, tačiau nusistatykime prioritetus, nes iš tų keliolikos prioritetų vertėtų atrinkti pačius svarbiausius, nes po to, kai jau bus aišku, kiek e, lėšų turėsime, kad būtų galima jas tinkamiau paskirstyti. E, mes e, turime gyventi svarbius projektus susijusius, pavyzdžiui, su skaitmeninė skirtimi švietimo srityje ir Lenkijoje jau dviejus metus visos mokyklos yra prijungtos prie plačiojošio interneto. E, daugia funkcinė lenta veikia kiekvienoje klasėje, mokytojai yra atitinkamai apmokyti, taip pat ir vyresnio amžiaus žmonės, e, kurie neturi skaitminių įgūdžių, atvyksta į tas mokyklas, kad juos įgytų. Mes esame parengę Lenkijoje atitinkamą strategiją. E, skirta mokymuisi visą gyvenimą, tai yra rimtas iššūkis, tačiau rezultatų yra pasiekta, tai galima pasinaudoti sukauptą patirtimį. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į agentūrą, pirmininkė nutraukė kalbėtoją, žodis panai Danielsui. Ačiū už programos pristatymą. Esu socialistų demokratų frakcijos narys, todėl man yra labai svarbi socialinė Europa, piliečių darbo sąlygos. Džiaugiuosi, kad e, pirmininkaujančios Kroatijos atstovai kalba apie socialinių teisių ramsti. Tuo džiaugiuosi, džiaugiuosi ir tuo, kad pabrėžėte socialinio dialogo e, svarbą, kolektyvinių darbo sutarčių svarbą. Labai svarbu sukurti e, tvarę, to lygio Europą, tam mums reikia socialinių partnerių paramos, todėl mūsų politiniai sprendimai es lygmenių yra labai svarbus. Labai e, svarbi yra ir aplinkos sauginė politika, nes e, ji gali stipriai nulemti piliečių darbuotojų gerovę. Komet kalbam apie socialinę Europą, turime nepamiršti, kad vienas investuotas euras mums e, leidžia gauti dvigubą ekonominę naudą. Taigi labai e, svarbu parengti naują strategiją susijusiu su e, darbo sąlygomis, darbo aplinka. Būtina nauja strategija šioje srityje tam, kad turėtume globalią viziją kaip e, užkirsti kelią profesinėms lygoms ir kaip užtikrinti darbuotojų e, psichologinę gerovę. Pone Holmes, ruošiasi pane Ferandis. Ačiū, pane pirmininkė, ačiū Kroatijos ministrams už programos pristatymą. Dėl Dėl demografinių iššūkių norėčiau užduoti klausimą, nes jie kelia rimtų problemų, siekiant užtikrinti kultūrinę, socialinę, demografinę pusiausvyrą, galimybę pasinaudoti socialinėmis teisėmis, nesvarbu, kur žmonės begyventų Europos Sąjungoje nustačius tinkamus mechanizmus būtų galima užkirsti kelią jaunimo migracijai, galima sustiprinti vietos savivaldos institucijas, sukurti regionuose patrauklės darbo vietas. Tai yra labai e, svarbios prielaidos siekiant atremti demografinius iššūkius. Spanijos vyriausybė jau ėmėsi dėkti atitinkamas priemonės. Manau, kad Tokiu pavyzdžiu galėtų pasiekti ir kiti Europos regionai. Praėjusią savaitę Strasbūrė pristatant Kroatijos pirmininkavimo programą girdėjome, kad vienas iš programos tikslų yra pagerinti demografinę situaciją, kokiu konkrečiu žingsniu ketinate imtis, kad uždarytumėte geresnės sąlygas gyventi regionuose jaunimui, atsižvelgtumėte atsižvelgtumėte į vyresnio amžiaus žmonių problemas ir pensijų sistemos situaciją pagerintumėte. Pone Ferandės, nemažai klausimų jau buvo užduota. Žinome, kad komisija praėjusią savaitę pristatė žalį kursą, kuriame siūlomos priemonės, kaip kovoti su klimato kaita, užtikrinti, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis klimatui. Tačiau um, svarbu žalio kurso kontekste nepamiršti ir socialinio ligmens. Žinoma, aplinką reikia saugoti, tačiau turime nepamiršti ir socialinio teisingumo, nes uh, skurdžiausi visuomenės sluoksniai gali nuo mūsų priemonių labiausiai nukentėti. Taigi noriu paklausti, ar pirmininkaujantį Kroatiją teiks pirmenybę žaliojo kurso socialiniam lygmenį, kokiu konkrečiu veiksmu ketinate imtis. Antras klausimas. Gerovės ekonomika Suomijos pirmininkavimo e, metu buvo vienas iš prioritetinių e, klausimų, e, siekiant sudaryti tinkamesnės sąlygas visuomeniai vystytis. Psichologinė darbo aplinka man kelia nerima, nes čia situacija blogė. Mums reikia siekti tokių e, darbo sąlygų, kuriuose būtų atsižvelgiama ne tik į fizinę, bet ir psichologinę darbuotojų sveikatą ar e, Kroatija per savo pirmininkavimą ketina imtis atitinkamų veiksmų šią linkmę ir kaip ponė Lenoir, to ponė Maksova, ponė pirmininkė, ponai ministrai. Ačiū Jums už tai, kad pristatėte savo vizijas socialinių e, teisų užtikrinimo srityje. Komisija praėjusią savaitę pristatė kelio gairių planą susijusi su socialinės Europos kūrimu, siekdama, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalies social... E, e, sveikatos apsaugos užtikrinimo srityje, pirmiausiai kalbant apie kovą su vėžiu kuris yra benerimčiausia mirčių priežastis Europoje, 53 procentai mirčių darbo vietą ir susijęs su vėžiu, 120 tūkstančių e, atvejų kiekvienais metais e, yra fiksuojami e, susijęs su darbo sąlygomis 80 procentų, 80 tūkstančių mirčių per metus darbo vietoje užfiksuojama dėl vėžio. Taigi šiuo metu labai svarbu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip tas komisijos kovos su vėžiu planas turėtų būti e, taikomas ir darbo vietoje, darbo vietose. Ačiū už pristatytą Kroatijos pirmininkavimo viziją. Kaip ir neseniai kalbėjusi kolegė, turiu konstatuoti, kad pasigendu konkrečių specifinių idėjų, taip pat primindama, kad socialiniai politikai yra labai svarbu užtikrinti atitinkamą finansavimą. Pagristai minėjote demografinės problemas visuomenės įsienėjimą, klausimas, ar Europa yra pasirengusi šį iššūkį atremti, ar Europos socialinės apsaugos sistemos yra pakankamai tvarios ne tik atskirose valstybės narise, bet ir ES lygmenių vienas iš prioritetinių klausimų yra susijęs su 883 e, socialinės e, apsaugos politikos koordinavimo reglamentu. Aš manau, kad ši tema iš tiesų yra labai sudėtinga. Tikrai džiaugčiausi, jeigu uh, siektumėte kovoti SF plus fondą, nors ir ketinama jį reformuoti, perkelti lėšas iš šio fondo kitur. Taip pat noriu padėkoti Jums už būsimą konferenciją, kurioje svarstysite neįgaliųjų asmenų klausimus ir e, problemas. Ir e, manau, kad tikrai reikia patvirtinti specialiasius išvadas E, kaip spręsti negaliu asmenų problemas, pavyzdžiui, numatant e, tam tikrus e, kelionių leidimus, nu, automagistralių naudojimus leidimus. Pone Semeru. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano pirmasis klausimas skirtas poniai Bedekovič, kalbant apie protų nutekėjimą. Tai yra labai svarbus demografinis iššūkis. Taip pat reikia kalbėti apie žalėją cirkuliaciją e, e, kaip e, atsvarą protų nutekėjimui. Gal jūs galėtumėte pakomentuoti plačiau, kaip tai galėtų kompensuoti ir kaip valstybės narės prie to galėtų prisidėti. Toliau kitas mano klausimas yra skirtas ponui Aladrovičiui. Kalbant apie rytų Europos šalis, ar jos, kaip jums pavyks įtikinti jas e, padidinti tą minimalų darbo užmokestį? Toliau ponas Alavanis e, ruošiasi ponas Salyba. Dėkoju. Pone pirmininkė, kalbėsiu graikiškai. Per pastaruosius penkerius metus ES buvo e, įvairių, inicijuota įvairių politinių strategijų, kurios jau dabar turi rezultatus. Pavyzdžiui, e, laisvos darbo valandos iš tiesų tai įsigaliojo ir tapo viena iš užimtumo rušių. E, taip pat kyla klausimų dėl kolektyvinių sutarčių. Mes, pavyzdžiui, tą Graikijoje pamatėme. Mes matome, kad Graikijoje profsąjungos susiduria su didžiuliais sunkumais. E, joms yra sunku dėrėtis dėl e, kolektyvinių sutarčių taip pat pasikeitė socialinės apsaugos sistemos, socialinio draudimo sistemos. Tai reiškia, kad e, įmokos į sistemą vis didėja. Tai reiškia, kad mes tarsi bandome konkuruoti e, su kitomis valstybėmis narėmis. Man atrodo, kad yra labai daug prieštaravimų, e, nes iš vienos pusės taip mes norime, kad, žmonės, kad žmonių įgūdžiai gerėtų, bet E, mes matome, kad žmonės su universiteto diplomais e, negauna darbo, jie yra priversti keliauti iš, iš vienos šalies į kitą, e, ieško ten, kur jų įgūdžiai būtų tinkami. Reikia pažiūrėti skirtingas šalis. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti ministrams už pristatymą, sako ponas Salyba, ir norėčiau palinkėti sėkmės pirmininkaujant Kroatijai. Vienas pagrindinių prie jūsų prioritetų yra skaitmeninimas ir, ir todėl yra labai svarbu, kad ES taptų konkurencingesnė šioje srityje ir sukurtų daugiau galimybių kalbant apie lankstumą, kurį sukūrė skaitmeninimas darbo rinkoje, jis sukūrė taip pat ir naujų sunkumų ir iššūkių. Tarp jų, pavyzdžiui, e, tokie dalykai, kuriuos mes e, pastebėjome, pavyzdžiui, didėja psichinės sveikatos e, problemų, taip pat žmonėms nepavyksta tinkamai, rasti tinkamos pusiausvėros tarp profesinio ir šeiminio gyvenimo. Ir Europos parlamentas jau pradėjo kalbėti apie tai, kaip būtų svarbu e, turėti teisę atsijungti, e, nes manau, kad darbuotojams tai taip pat padėtų pagerinti gyvenimo kokybę ir praleisti daugiau e, laiko su savo šeima. Tai ką Jūs manote dėl šių intencijų? Toliau kita tokia nauja realybė yra tai, kad darbuotojai e, dirba tam tikrose platformose, tokie atsiranda vadinamiai platformų darbuotojai ir kol kas nėra jokio reglamento, jokio teisės akto Europos lygmenių ir dažnai tokie darbuotojai yra laikomi e, savarankiškai dirbančiais. E, ir ką jūs, kaip pirmininkaujanti valstybė, manote apie tokius darbuotojus? Toliau, ponė, bi... toliau ponas Brilės ruošiasi ponia Bišov. Dėkoju, e, e, dėkoju Kroatijos ministrams už prisistatymą. Norėčiau užduoti Jums keletą klausimų. Visų pirma, norėčiau paklausti, ką Jūs konkrečiai norite daryti, įtrauk, siekiant įtraukti socialinę dimensiją į žalėjį kursą ir į kitus su vidaus rinka susijusius klausimus. Uh, E, kokius prioritetus, kokias ambicijas jūs turite, e, kai kalbame apie demografinius pokyčius. Norėčiau, kad e, pakalbėtumėte apie tai plačiau. Kai kuriuose specifinėse Europos ir nacionalinės politikos rytise E, neaišku, ar įmanoma pak, pa, sąlygoti kažkokius pokyčius. E, galbūt jūs galėtumėte pasakyti, ką apie tai manote. Mes bandome inicijuoti tam tikrus projekt, e, projektus, bet kaip jūs manote, kur, kur labiausiai reikia pokyčių? Na ir esminis klausimas mūsų komitetui. Kaip jūs ketinate uh, suvienyti e, kovą su e, klimato kaita ir ger, gerinant e, lyčių lygybę darbo rinkoje. Toliau, toliau ponė Bišov, ruošis ponė Lysi. Pone ministrė, ponė ministrė, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad taip išsamei pristatėte savo programą. Girdėjo, jau girdėjote, kad mums užimtumo ir socialinių reikalų komitete yra labai svarbus reglamentas dėl socialinių, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir aš esu pranešėję šiuo klausimu, todėl norėčiau pabrėžti. E, jūs, ponė ministrė, sakėte, kad pirmininkaujant Suomijai buvo suvokta, koks yra svarbus šis reglamentas piliečiams e, dabar e, tarsi situacija yra tokia, kad visi nori, kad kvalifikuoti darbuotojai liktų pas jūs, bet kai kalbama apie išmokas, tai reaguojama į tai yra labai santūriai. Todėl būtų labai svarbu, kad mes rastume gerą sprendimą, nes iš esmės tai yra socialinės Europos esminis reglamentas. Europa čia turi e, parodyti, kad jeigu ji nori e, skatinti sąžiningą judumą, e, ji turi tą daryti remdama piliečius. Ir dabar norėčiau paklausti jūsų, jeigu jūs turėtumėte vertinimo skalę nuo 1 iki 6, 1 silpniausias, e, balas 6 aukščiausias, tai kaip jūs įvertintumėte e, savo ambicijas, kokiu pažymiu? Ačiū. Dėkoju toliau ponė Lizė ir paskui ponas Peten ruošiasi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrams. Taip pat norėčiau pasveikinti jūs su jūsų pirmuoju pirmininkavimu. Aš esu iš Venecijos, tai mes esame beveik kaimynai ir mes tikrai turime daug bendrų dalykų. E, kurie mus sieja ir kurie yra susiję su mūsų regiono vystimusi. Norėčiau pasidžiaugti jūsų prioritetais, jie yra suformuluoti labai konkrečiai, tačiau e, esminis klausimas bus, koks bus teisinis pagrindas e, tų prioritetų, kaip jie bus įgyvendinti politikoje. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kada arba ką jūs norite daryti, kaip siekiant spręsti tokias problemas, kaip pavyzdžiui e, judumas tarp valstybių ir darbuotojai, kurie keliauja tarp valstybių. E, ka, kaip jūs e, bandysite skatinti šeimas, kaip spręsti migracijos problemas, ypač kalbant apie Balkanų maršrutą. Man atrodo, kad tai yra problemos, kuriems dar reikia rasti tinkamų sprendimų. Taip pat reikia siekti pusiausviros ES atsižvelgiant į kiekvieną regioną, į kiekvieno piliečio specifiką. Taigi kaip Jums atrodo, koks jos, Jūsų vaidmuo kaip tokio neutralaus sąžininko tarpininko, nes Jūs tarsi ir negalite būti neutralus. Ponas Paten, aš taip pat norėčiau pasveikinti. E, Jūsų pirmininkavimu, pirmininkavimo pradžia. E, Kroatija yra puikia šalis, Aš iš tiesų dažnai joje lankausi. Zagrebe yra e, puikiausias mano matytas muziejus, nutrūkusių santykių muziejus. Ir e, tikiuosi, kad ateityje atsiras ir breksitui skirta erdvė tame muziejuje. Bet aš norėčiau kalbėti apie naujus santykius. Aš e, turiu didžiulį e, sąrašą klausimų susijusių su mūsų komiteto e, kompetencija. E, jungtinė karalystė jau gali didžiuotis tuo, kad e, yra pasiektas minimalus, minimalus darbo užmokestis, e, taip pat, kad yra užtikrinamos darbuotojų teisės ir taip toliau. E, ar jūs e, kreipsite dėmesį Junktinės karalystės patirtį, ar atsižvelgsite, ar tiesiog kreipsite dėmesį į savo problemas ir jas spręsite? Kuris atsakys pirmas, prašau, ponė ministrė. Poštovani zastupnici, poštovani zastupnici, jas zahvalju. Dėkoju. Pirmininkė. Ačiū už antrąjį klausimų raundą. ir stengsiuosi atsakyti greitai, nes mums netrukus jau reikia išvykti, lygiai kaip ir ministrė Bedekovič, laiko turime nedaug, na, bandysiu tikrai apriepti visus klausimus. Kaip ir pirmasis klausimų randas, ra, kaip ir pirmajame klausimų raunde, stengsiuosi atsakyti į klausimus, todėl daugiau logiškai juos sugrupuodamas. Na, nekalbėjau prieš tai apie 883 reglamentą ir apie skaitmeninimo potencialą. Tai jeigu kalbam labai bendrai, tai mes žinome, žinoma pasisakome už skaitmeninimą, už duomenų apsikeitimą, mainus ir panašiai, tačiau suvokiame, kad šiuo momentu dabar dar nėra įmanoma visoms valstybėms narėms patekti į tą sistemą, nes ne visos dar turi pritaikę savo sistemas tam, todėl tai būtų įgyvendinimo kliūtis. Uh, Taip pat kalbėjom apie ESF plus ir apie teisingo perė, teisingos pertvarkos fondą. Na, mes be, be jokios abejonės tenksimės nepakengti ESF plus fondo veikimui, kurdami kitus fondus. Koks galėtų būti tikslas ateities dėrybose? mes siektume, kad ESF būtų ir toliau svarbus faktorius susijęs, žinoma, tai susijęs su daugiametės finansinės perspektyvos dėrybomis. Baigus dėrybas dėl jų, mes tikimės, kad tikrai visos sąlygos bus sudarytos vykti konkretiems kokybiškiems projektams pagal visus pagal visa, visus finansavimo kelius, per, pagal visas galimybės tame tarpe ir uh, pagal ESF plus finansavimo liniją, nes tai labai svarbu gerinant švietimo klausimą ir socialinę įtraukti ir skaitmeninimą. Šis fondas be galo svarbus. Minėjote ir plėtrą. Ką mano apie tai Kroatija. Kroatijai plėtra yra teigiamas dalykas ir mes stengsimės bent jau neformaliai įtraukti tam tas valstybės, kurios dar nėra ES valstybės narės, į EPSCO tarybos diskusijas ir veiklas. Neformalus susitikimas, EPSCO susitikimas Zagrebė vyks ir tai bus toks, būtent tokio pobūdžio susitikimas, į kurį mes pakviesime Balkanų valst... vakarų Balkanų valstybių darbo ir užimtumo ministrus tam, kad jie išgirstų mūsų nuomonės, kad mes jų išklausytume, kad jie žinotų, ką veikia ES institucijos šioje srityje. Kalbant apie skaitmeninę įtraukti, ypač pagyvenusių žmonių įtraukimą į skaitmeninę visuomenę, tai šis klausimas man nebejotinai atrodo be galo svarbus. Apie tai reikia diskutuoti atvirai ir mes tikrai turime tokių ketinimų. Reikia, kad skaitmeninimas būtų naudingas visiems ir skaitmeninimas kaip, kaip toks yra mums be galo svarbus ir stengsimės tikrai, kad jis būtų kuo spartesnis ir pasiektų kuo daugiau žmonių. Kalbant apie socialinę žaliojo kurso dimenciją, Kroatija mano, kad ir teisingos pertvarkos, ir ESF fondai gali padėti sukurti tą naują socialinę dimensiją, kuri bus susijusi su žaliuoju kursu ir su pereimu prie žaliosios ekonomikos. Žaliasis kursas turi daug galimybių kurti naujas darbo vietas e, ir panaikinti kai kurį ekonomikos disbalansą tradicinėje ekonomikoje. Taigi fondai tikrai bus skirti ir socialiniai dimensijai žaliajame kurse stiprinti ir tam, kad būtų kovojama su neigiamomis pereimo prie žaliosios ekonomikos pasiekmėmis. darbo rinka, profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimas, kokybiškas darbas, tai yra mums antras pagal svarbą prioritetas ir mes tikrai diskutuosime ir apie gerovę darbo vietoje, ir apie psichikos sveikatą, ir kalbėsime apie tas situacijas, kur darbuotojų sveikatai kyla didžiausi pavojai pokyčiai darbo rinkoje turi įtakos įvairiems žmonių gyvenimo aspektams ir privačiam jų gyvenimui ir profesiniai raidai. Todėl mes EPSCO lygmenių stengsimės skatinti diskusiją šiais klausimais ir psichikos sveikata bus tikrai vienas iš svarbiausių prioritetų, kalbant apie gerovę darbo vietoje. Taip pat minėjote ir socialinių sistemų Europoje tvarumo klausimus. Tai yra dar vienas svarbus mums klausimas, apie kurį reikia kalbėti ir dabar, ir ateityje. Teks kalbėti dar ne vieną kartą. Kai kalbam apie, socia, apie pensijų sistemą, apie sveikatos apsaugą, apie švietimą, visos šios sistemos ateityje susidurs su vienokiais ar kitokiais iššūkiais. Pirmininkaujantis šalis mano, kad svarbiausias žodis čia turėtų būti įgūdžiai. Pradė, reikia kalbėti apie įgūdžius, apie naujų įgūdžių įgyjimą darbo rinkoje. Tai bus ta pridėtinė vertė, kuri leis darbuotojams prisitaikyti prie naujos ekonomikos ir ilgame ar vidutinėme laikotarpyje formuoti sveiką ekonomiką. Taigi, įgūdžiai nėra vienintelis, bet vienas iš sprendimų, kalbant ir apie socialinių sistemų tvarumą. Dar grįšiu prie minimalaus atlygio klausimo, nors apie tai jau kalbėjau pirmojoje diskusijų dalyje. Mes vis dar laukiame rezultatų, konsultacijų rezultatų iš valstybių narių ir Europos komisija taip pat konsultavosi su socialiniais partneriais ir galtinių rezultatų kol kas dar nėra. Mes kol kas dar labai skatiname ir trišalį dialogą, socialinį dialogą tarp darbdavių, darbuotojų ir organizacijų. Ir dėsime visas pastangas, kad socialinis dialogas būtų visuomet toks skatiname su ES, kad tai būtų nuolatinis procesas, kad socialinis dialogas vyktų nuolatos tam, kad šie klausimai nuolat liktų mūsų akiratyje. Na toliau kalbant apie darbo rinką, man atrodo, jau atsakiau į visus klausimus išskyrus ponios Bišov klausimą, tačiau šitas klausimas uh, dėl vieno ir šešių, na nežinau, kuris aukščiausias tas pažymys, iš tikrųjų jūs taip ir nepasakėte, tai jeigu aukščiausias pažymys yra šeši, tai mes jo ir sieksime. Madam Minister, please. Hvala vam lijepa. Pone ministre, prašau. Dėkoju Jums. Aš taip pat stengsiuosi sugrupuoti šiuos klausimus į tam tikras sritis. Jūs kalbėjote apie demografinius iššūkius, ypač paskutiniuose savo klausimuose, ir aš džiaugiuosi, kad šie klausimai buvo iškelti. Aš savo įžanginėje kalboje jau pasakiau, kad suvokiame demografijos problemos mastą, jinai yra aktuali ta problema ne tik Kroatijoje, bet ir visose likusiose ES valstybėse. Taigi aš matau, kad mums rūpi tie patys klausimai ir jūs, valstybių narių, kitų valstybių narių atstovai, manote taip pat kaip ir mes, matote tas pačias problemas. Tai yra geras ženklas, mūsų tikslai bendri, mes norime žengti tą linkmę ir norime, kad čia vyktų pažanga. Bendrai kalbant apie demografinius iššūkius ir atsižvelgiant į visų valstybių narių būklę šiuo požiūriu, negalime pamiršti to, kad valstybės narės yra labai skirtingos. Kad ir kokias mes renktume rekomendacijas, jos turi būti pakankamai lankščios ir atsižvelgti į kiekvienos šalies ar net kiekvieno regiono specifiką. Tos rekomendacijos, žinoma, turi būti nukreiptos į situacijos visoje ES pagerinimą. Kitas klausimas, kurį jūs minėjote, buvo jaunų žmonių mobilumas. Tai susijęs su demografijos iššūkiais neabejotinai. Jauni, aktyvūs darbo rinkoje žmonės ir jų mobilumas yra tiesiogiai susijęs su šiais klausimais, apie tai jau kalbėjo ir mano kolega Tad jeigu norime šią problemą kažkaip įspręsti, privalome turėti galvoje, kad mobilumas yra vienas iš ES principų, kaip ir laisvas piliečių judėjimas. Taip pat negalime pamiršti, kad ES piliečių mobilumas yra ta pagrindinė teisė, kurią ES suteikia savo piliečiams. Mūsų siekis, ES siekis yra panaikinti visas kliūtis darbo jėgos mobilumui ES. Taigi mobilumą mes skatinsime, tokią darbo migraciją. Bet šiame kontekste turime suvokti būtent tą fundamentalių, pagrindinių teisių aspektą. Tai yra tikrai pagrindinė ES, viena iš pagrindinių ES piliečių teisių. Be jokios abejonės tai susiję ir su šeimininio bei profesinio gyvenimo derinimu. Todėl ir kalbėsime apie šios klausimus, apie demografinę konvergenciją, apie tai, kaip demografinė situacija vystosi visose ES šalyse. Kai kas minėjo, kad demografijos klausimai tik pradedami spręsti dabar, jis dabar tik, jie dabar tik įtraukti į ES strateginę darbo atvarkę. Ir kaip tik šiuos klausimus kūruoja komisijos vicepirmininkė ponė Dubrovka Šuica. Todėl būtent Kroatijai pirmininkaujant prasideda šita demografinė diskusija, plataus masto demografinė diskusija. Demografinė darbo rinkos klausimai susiję su profesinio ir šeimininio gyvenimo derinimu, su geresne abiejų kokybė, bet mes esame tik proceso pradžioje. Taigi tam, kad kažką galėtume padaryti, reikia išanalizuoti situaciją, suvokti, kokios yra valstybių narių atskiros ir visos ES bendros problemos. Ir tik tos analizės pagrindų galime būtų įsivaizduoti kažkokias išvadas, kurias mes galėtume pateikti. Buvo minėti ir jauni žmonės kaimo vietovėse ir jų išlaikymas kaimo vietovėse, kaip ir apskritai protų nutekėjimo problema ir visas jos mastas. Iš ties labai svarbu kelti šitą klausimą. Atokiose ir kaimo vietovėse gyvenantis jauni žmonės iš tikrųjų dažnai iš jų pasitraukia ir tai yra problema, kurią reikia spręsti. Jauni žmonės šiandien turi daugybę galimybių, naujų galimybių, kurių neturėjo ankstesnės kartos, juk gyvename 21-ame amžiuje. Viskas yra prieinama, viskas pasiekiama, jauni žmonės gali veikti labai įvairiose srityse, gali įsitraukti į įvairiausias veiklas ir tai iš esmės keičia jų situaciją lyginant su jų tėvų karto situacija. Jie gali iškeliauti, kada nori, gali įsigyti išsilavinimą, neišeidami iš namų, tiek formaliu, tiek netradiciniu, neformaliu būdu. Jie gali pasirinkti savo gyvenimo būdą, remdamiesi savo interesų sfero, sferomis. Žodžiu, jų galimybės yra labai plačios. Antra vertus, jie irgi susiduria su problemomis, kaip ir kitos visuomenės grupės. Darbo stoka, pereimas prie kitokių ekonomikos modelių, tai kartais apsunkina jų gyvenimą, ypač tada, jeigu jie gyvena atokiose ar kaimo vietovėse. Todėl mes esam apibrėžę tris pagrindinius prioritetus – susijusius su jaunimo atžvilgių taikomais veiksmais. Pirmasis prioritetas - jaunimas atokiose ir kaimo vietovėse, jaunimo po, poreikių išsiaiškinimas, jų problemų sprendimas. Ir mes sieksime analizuoti įvairiuose sektoriuose iškylančias problemas, tai turėtų būti toks tarp sektorinis požiūris. Uh, Dar vienas su jaunimu susijęs e, aspektas - tai yra jaunimo geresnis informavimas. Apie tai kalbėsime gegužės mėnesį vyksiančiame jaunimo kultūros ir sporto ministrų susitikime. Kitas dar su jaunimu e, tokiuose vietovėse susijęs prioritetas e, kuris liečia lygiai taip pat ir protų nutekėjimo problemą. Tai yra dialogo ES stiprinimas, jaunimo dialogo ES stiprinimas. Mes pradėsime septintąjį dialogų ciklą, stengsimės vėl įtraukti jaunus žmonės į politikos svarstymą ir ketiname pateikti rezoliucijos, e, užfiksuoti visą tai rezoliucijos formą. Na ir baigdama, norėčiau Jums padėkoti. O ypač norėčiau padėkoti tam kolegai, kuris paminėjo mūsų sostinę ir joje esančias kultūrinės įstaigas, ypač išskirdamas vieną iš jų. Ačiū labai, kad jūs papasakojate mums apie savo patirtį tame atsiskyrimų muziejuje. Ir žinoma, norėčiau pasakyti, kad man labai gaila dėl Junktinės karalystės išstojimo iš ES. Mes be jokios abejonės stengsimės ir toliau išlikti jūsų draugais ir visuomet džiaugsimės galėdami jūs pasveikinti Kroatijoje, ypač savo sostinėje Zagrebė. Ačiū. Labai ačiū mūsų garbingiams svečiams už pratės pirmininkavimo prioritėtų pristatymą. Ačiū už atsakymus į visus specifinius klausimus, kuriais buvo patvirtintas mūsų komiteto narių susidomėjimas bendrais reikalais. Taigi linkiu sėkmės jūsų pirmininkavimui. Užmai yra nemaži ir mes džiaugtumėmės galėdami bendradarbiauti su jumis. Bye. And now, if you allow me to, we'll get back uh, to the first point of our. Dabar norėčiau grįžti prie pirmo darbo tvarkės klausimo ir patvirtinti darbo tvarkę, tiesą sakant. Pono Patino mintis visi išgirdome susijusias su breksitu, aš pagalvojau apie jo pareikštą pageidavimą. Manau, kad pirmiausiai pristatysiu trumpai procedūrą, pagal kurią buvo tas laiškas e, parašytas, o neįprasta nuomonė parengta. Pagal 56 taisyklę mes pasirinkome tokią procedūrą, nes pirmiausiai siekime parengti įprastą nuomonę su šešėliniais pranešėjais, pakeitimais ir taip toliau. Tačiau tvarkaraštis e, patapo toks sudėtingas dėl įvykių Junktinėje karalystėje, kad negalėjome to padaryti. Po to koordinatoriai spalio 24 dieną sutarė pasirinkti lankstesnį darbo būdą ir parengti e, laišką koordinatorių pastangomis ir po to patvirtinti jį užimtumo socialinių reikalų komitete. Būtent dėl koordinatorių pastangų mes sugebėjome dirbti lankščiai ir mūsų laiško projekte atspindimi naujausi įvykiai Junktinėje karalystėje. Dėl šios priežasties manau, kad e, pasirinkta procedūra buvo demokratinė, visiškai skaidri, nepaisant to, galėtume surenkti trumpą diskusiją dar prieš balsuojant. Dabar turime dvi galimybės. Pirmoji būtų surenkti trumpą pasikeitimą nuomonėmis šiandien, šiek tiek po 11 valandos. Žodį suteiktume koordinatoriams arba kitiems e, frakcijų atstovams ir ponui Paternui, nes e, būtent jis inicijavo šį klausimą įtraukimą į darbo atvarkę. Antra galimybė būtų šiandien trumpai padiskutuoti 14.30 minučių. Pagal tą pačią procedūrą, kurią minėjau anksčiau ir dalyvaujant ponui Patinui. Taigi balsuotume arba po diskusijos dabar, prieš piet arba po diskusijos, kuri vyktų po pietų. Tokios būtų dvi galimybės. Man primtinesnė būtų veikiausiai pirmoji. Ar kas nors norėtų pakomentuoti? Ponas Patinas. Ačiū Pirmiausiai dėkojams už lankstumą, e, kurį pademonstravote mano atžvilgiu. Ant, aš e, vis tik tai e, siūlyčiau pasirinkti antrąją galimybę, aptaršį klausimą po pietų, nes kai kurie kolegos nėra susipažinę su laiško turiniu, dabar jau yra 11 val. 5 minutės. Aš pasisakau už antrąją galimybę. Pone Angerijus. Aš pasirinkčiau pirmąją galimybę, priešingų atveju e, nukentėtų balsavimai. Nežinau, kiek žmonių atvyks į posėdį po pietų, ponas e, Ratkė. Ačiū. Manau, kad turėtume balsuoti, nes kiekvienas turime įtamtą tvarkaraštį ir balsavimai tame mūsų tvarkaraštyje darbų tikrai yra labai svarbus klausimai. Negali vienas kolega dabar viską sujaukti. Ar dar kas nors nori kalbėti? Ne, taigi pasirinkome pirmąją galimybę, diskusijas padėsime dabar. Kalbėtojai turės pasakyti, ar kalba kaip koordinatoriai, ar kaip frakcijų atstovai. Pirmas kalbės panas Ratkė. Dabar pradedame diskutuoti prieš balsavimus. Kodėl mes neturėtume balsuoti, sako ponas e, Kaso, bet e, tai buvo pasirinkta. Surenkti trumpą diskusiją klausimų, e, kur iškėlė ponas Patinas dėl procedūros ir po to balsuoti. Ponas Pislaru. Aš, kaip suprantu, toks yra pirmasis. Pirmasis pasirinkimas, ar ne, pansat, kai mes visi tai svarbu. Ne, aš iš tikrųjų norėjau balsuoti, bet tai nebuvo pirmasis pasirinkimas. Tada aš pasakysiu štai, kad Junktinė karalystė nusprendė e, įvykdyti brekštą, aš dabar pasakau už tai, kad balsuotume. Uh, Taigi treč, trečias variantas, trečia galimybė dabar, kurią turime, iš vis nediskutuoti ir balsuoti. Taigi, nedelsant. Dabar keisimės nuomonėmis dėl šių trijų galimybių. Pone Jungerius. Aš e, perleisiu savo e, kalbėjimo laiką kolegai, kuris prisidėjo prie laiško rašymo. Gerai, nedėlsant pradėsime. Ar visi sutarėme dėl to, kad dabar vyks trumpa diskusija, o po to balsuosime? Gerai, gerai, panas Pisaru, prašau. Socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes pritarėme laiško turiniui. Jame atsispindi mūsų komitete vykusios diskusijos ir tos abejonės, kurios buvo pareikštos e, dėl pereinamo e, nuo ankstesnio prie dabartinio susitarimo e, išreiškime mūsų nuogastavimai dėl darbuotojų socialinių teisių, kurios buvo įtrauktos anksčiau į ketvirtąjį priedą, dabar įtrauktos į politinę deklaraciją. Politinė deklaracija, politinė deklaracija ne, neturi to paties teisinio svorio, kaip e, turėjo ankstesnysis ketvirtasis priedas, todėl mes ir pareiškime savo abejonės, nes jeigu darybinis laikotarpis nebus pratestas, tai 2020 metų pabaigoje pateksime į tokią padėtį, lyg breksitas e, būtų įvykęs be iš ankstinio susitarimo. O tai reikštų, kad e, O situacija yra tokia, e, kokią vakar pristatė Junktinės karalystės darybininkų, Junktinės karalystės atstovas. Tai labai svarbu, kad parlamentas kartu su komisija ir taryba aiškiai pasakytų, kad e, į bet kokias dėrybas dėl būsimų tarpusavio santykių tarp es ir Junktinės karalystės būtinai būtų įtrauktos ir nuostatos susijusios su darbuotojų socialinių teisių apsauga, e, kurios galiotų visiems. Ir apie tai kalbama taip pat ir minėtame laiške ponas e, Ratkė. Man nedaug prireiks laiko, kad pasakyčiau, kad bendrai šį laišką parengėme ir pritarsime šiandien jo nuostatoms. Ir anksčiau jau didelio nesutarimo nebuvo dėl laiško turinio ES ir mūsų komiteto pozicijos yra pakankamai aiškios e, ir mes e, nekantri laukiame, kada galėsime pritarti šio laiško turiniu tikiuosi didelė balsų dauguma, ponas Pislaru. Aš norėčiau perleisti žodį Monikai Semedo, kuri prisidėjo prie šio laiško atsiradimo, ponė Semedo. Kaip šešėlį pranešėjo nuo Renių frakcijos, aš pasiūliau traukti dar tinklas nuostas dėl jaunimo, nes lieka tam tikras neužtikrintumas po perinamojo laikotarpio. tarpio E, siekiant dalyvauti bendrose ES jungtinės karalystės programose, tokiuose kaip Erasmus. Ir mes norime įspėti, kad labai svarbu toliau užtikrinti galimybę arba numatyti, pratesti perinamą laikotarpį po 20 metų tam, kad galėtume išvengti katastrofinio katastrofinių padarinių tiek žmonėms, tiek įmonėms, jeigu nepavyktų susitarti. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu, pana Langenzyben. Pane Hansen. Hmm. Brexitas gali draškiai apriboti darbuotojų teisės, vienodas e, darbo sąlygos, e, tinkamos nuostos buvo įtrauktos e, iš pastarkimo sustarimo, nėra bendrų socialinių privalomų standartų jungtinės karalystės kompanijos, siekdamas palankėmis sąlygomis konkuruoti su ES, pablogins darbuotojų darbo sąlygas, taip pat Borisas Džonsas užkirto kelią galimybėj pratesti pernai laikotarpį po 20 metų. Taigi, jeigu e, taip atsitiks, kad nepaiks susitarti, tai darbuotojų teisės e, liks neapgintos e, ir negalima jų paukoti. Dabar, kad būtų pasiektas susitarimas, o šis susitarimas tikrai neužtikrina darbuotojų teisų jungtinė karalystė, turime garantuoti, kad jos būtų saugomos tiek dabar, tiek ateityje. Pone Žemė, ar kitas jūsų frakcijos atstovas? Aš nepritariu e, šio laiško turiniui. Aš manau, kad e, daugeliu kritinių punktų reikėtų papildomai pagrysti, manau, kad privalome gerbti Britų sprendimą ir tikrai nemanau, kad e, pareikštas susirūpinimas tiek dėl socialinės ar dėl mokesčių politikos čia yra pagristas. Aš tikrai nemanau, kad čia reikėtų kaišiuoti pagalius į ratus ir e, trukdyti jungtinės karalystės gyventojams išstoti iš ES, kaip jie yra nusprendę. Ir aš tikrai nemanau, kad e, kad mums vis tik tai uh, kad mes būsime suinteresuoti e, naujais e, būsimais prekybos tarpusavio santykiais, kurie būtų naudingi tiek ES, tiek ir Britams. Pone Rafalsko, pirmininkė, panas ir ponai, e, AKR frakcija pritarė šio laiško turinį. Mes visuomet kalbame apie būtinybę užtikrinti piliečių interesus ES ir šiuo atveju Čia svarbiausia klausimai yra susijęs su darbuotojų teisų apsauga ir mm, darbo standartų užtikrinimu. Ponas Vilmšin. Labai ačiū. Mes laikomės tokio požiūrio, kad e, Junktinė karalystė nusprendė išstoti iš ES, gerbėme šį sprendimą, dabar lieka klausimas, kokie bus mūsų būsimi tarpusavio santykiai, akivaizdu, kad mums reikia palaikyti tokius tarpusio santykiuose, ta santykius, kuriuose nebūtų galimybės taikyti dempingą socialinių standartų ir atlyginimų srityje. Tame laiške būtent apie tai ir kalbame, todėl pritarėme jo turiniui. Dabar ponas Patinas galės kalbėti. Ačiū pirmininkė. Kodėl aš prašau įtraukšį klausimą į darbo atvarkį? Yra ta, kad uh, tame laiške parašyta, kad komitetas apsvarstė šio laiško turinį, tačiau mano nuomonė taip e, nebuvo. Aš manau, kad e, septynės minutės, nepaisant to, kad e, esu dėkingas Jums už lankstumą, nereiškia, kad komitetas susvarstė šio laiško turinį, nes ta procedūra, kurią Jūs minėjote, neleido man pateikti savo pakeitimų. Ir Čia aš išvelgiu tam tikrą demokratijos trūkumą, kalbant apie tą nuomonę, kuri reiškiama laiške. Ir yra e, nemažai nuostatų, kuriams pritariu, tačiau taip pat yra daug aspektų, kuriems griežtai prieštarauju, ypač prieštarauju kolegiai iš Junktinės karalystės ir jos teiginiams. Atrodo, kad e, komitetas čia peržengia savo įgaliojimus e, ir nevertina pastraukimo starties nuostatų, o skelbia politinius pareiškimus ir mūsų komitetas bando primesti tam tikras taisyklės ir reglamentus valstybei, kuri išstoja, neturėdamas jokios teisės, manau, kad Junktinė karalystė tikrai taiko labai aukštus ir griežtus reikalavimus ir standartus susijusius su darbo sąlygomis, darbo užmokesčiu, kad turėtumėte pasitikėti. Junktinė karalystė, kad jie galės tinkamai spręsti šios klausimus, o aš savo ruoštų negalėsiu pritarti komiteto nuomonė išdėsti tai laiškė. Ačiū ponui Patinui. Aš tų taisyklių nenustatinėjau ir uh, Diskusijų trukmės taip pat negaliu nustatyti, tačiau, kaip matote, per tas septynės minutės visi pasakė tai, ką norėjo pasakyti. O e, ta aplinkybė, kad jūs nepritarėte laiško turiniui, nereiškia, kad procedūra nebuvo demokratinė, nebuvo skaidri, iš tiesų buvo priešingai pagal 57 darbo tvarkos taisyklę, kurioje nėra numatyta jokių kitų prievalių ar įsipareigojimų ir kaip matote, aš prieš balsavimą mm, leidus rengti diskusiją daugiau padaryti, ponė Patinį, tikrai negaliu. Ačiū visiems už konstruktyvumą. Dabar pradėsime balsavimus. Balsuosime elektroniniu būdu. Pirmasis e, balsavimas vyks dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondų. Elektroninis balsavimas. Vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritartam. Ačiū. Dabar perėsime prie mūsų komiteto laiško dėl Brexito. Vėl vardinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Ačiū. Dešimtasis klausimas - biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pirmasis yra Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pirmas pakeitimas. Uh, keldami rankas balsuojame, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl A kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. B kompromisas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. D kompromisinis pakeitimas, už, prieš, susilaiko, pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. C kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl antrosios 14 pakeitimo dalies, kas už prieš susilaiko pritarta Pritarta. E kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 21 ir 22 pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Galtinis balsavimas vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Item 11. The... 11 darbuotojas klausimas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros EU OŠA. Žiūrėto vykdymo patvirtinimas. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. A kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Devintasis pirmininkė atsiprašo. B kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už prieš prieš susilaiko pritarta, C kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 11 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 12 pakeitimas, už prieš susilaiko pritarta. 13 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. D kompromisis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 16 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 17 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 18 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 18 pakeitimo pradedame balsuoti. Everybody voted. Vote is... Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 20 ir 21, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. Is... Dabar galtinis balsavimas varniu būdu. Pradedame balsuoti, balsuoti. Baigiame, pritarta. Now, item 12. Uh, Dabar 12 darbo atvarkės punktas, tai yra ETF. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas A, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas B, kas už, prieš, susilaiko, atmesta Patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš susilaiko primta. 13. Kas už prieš susilaiko primta. 14. Kas už prieš susilaiko atmesta. 15. Kas už prieš susilaiko primta. 16 ir 17. Kas už prieš susilaiko atmesta. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 13 darbo atvarkės punktas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Kompromisas A. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. Septintas. Kas už? Prieš susilaiko. Atmesta. Aštuntas. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Devintas. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 12 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 13 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 14 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ir vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas priimta. Toliau 14 darbo atvarkės punktas. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devynioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 25 pakeitimas, kas už, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Balsuojame dėl 25 pakeitimo pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 27. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 28. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 29. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 31. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 6. Kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35. Kas už, prieš, susilaiko atmesta, 36 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 37 kas už, prieš, susilaiko priimta, 38 kas už, prieš, susilaiko priimta, 39 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 40 kas už, prieš su, susilaiko priimta. Ir 41 kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 15 darbo atvarkės punktas taip neveikia gerai. Ar galime iš naujo balsuoti? Gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Gerai, priimta. 15 darbo tvarkės punktas. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. A kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas B kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas C kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septynioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18. Kas už, prieš, susilaiko, primta. 19. Kas už, prieš susilaiko. Atmesta 20, kas už, prieš susilaiko. Priimta 21 ir 22, kas už, prieš susilaiko. Atmesta. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu. Yeah, for, sorry, but we have to get now get back to. Atleiskite, bet turime grįžti prie antro darbo atvarkės punkto. Pirmininkės pranešimai. Tai jeigu jau atkreipėte dėmesį, vertimas yra į visas kalbas šiandien ir pranešimas yra mano apie tvarios, tvaraus augimo strategiją, dialogas su Dombrovskiu, komisijos vicepirmininku, bei komisaras Gentiloni ir Šmit. Šita diskusija vyks sausio 27 dieną pirmadienį ir jos pradžia numatyta 16 val. pusantros valandos iki 17.30 ir po to vyks ekon susitikimas dėl Europos semestro. 5.30 iki 6.30. Iškart tą pačią dieną. Na, visi gavote šią informaciją elektroniniu paštu. Kitas klausimas iš pirm, e, pirmininkės pranešimas dėl mūsų susitikimų vasario mėnesį, ypač 18-19 dieną. Mes buvome paprašyti neorganizuoti posėdžių 18-19 dieną. Ir kaip kompensaciją mes gausime papildomą posėdį, jeigu reikės vasario 17 dieną po piet. Kitaip sakant, 17 pirmadienį po pietų 18 dieną nuo 5.15 iki 19 valandos ir 20 dieną dirbtume nuo ryto iki vakaro. Trečias klausimas - protokolų tvirtinimas. Ar turite kokį nors pastabų? Toliau penktas darbo atvarkės punktas pranešimas apie vykstančias dėrybas pagal 74 straipsnio trečiąją dalį. Kalbėsime apie Europos socialinį fondą plus. Pirmiausia, ponas Kasa yra pranešimas, tai jis ir, ir kalbės pirmasis. Yra pranešėjas, tai jis ir kalbės pirmasis. Labai trumpai, kaip žinote, šitas pranešimas pirmo svarstymo metu buvo priimtas parlamente. Europos parlamento mandatas dėryboms buvom patvirtintas balsuojant šiame komitete spalio antrą dieną, dar 19 metais. Ir prieš kalėdas mes dirbom susitikę trilogę ir įstatymų leidėjai pirmajame susitikime jau numatė savo prioritetus. Taip pat prasidėjo techninės darbo grupės darbas, ieškant sprendimų ir tikėtina, tikėtina kad politinių lygmenių visą tai buvo, bus patvirtinta, kaip aš minėjau jau šiandien. Mes nesutinkame su įtraukimu iš e, elementų iš SF į e, MFF dėrybas ir mes bendradarbiaujame su biudžeto komiteto kolegomis ir stengsimės, kad e, parlamento teisės būtų saugomos. Pirmasis techninis susitikimas įvyko pirmadienį prieš savaitę. Mūsų tikrai dėrybinė grupė dirba labai sėkmingai ir procesas techninių, techninių klausimų sprendimas tikrai juda į priekį. Ačiū. Ačiū, ponia Kasa. Dabar kalbės ponia Maksova darbuotojų komandiravimo klausimų. Prašau, ponė Maksova. Ačiū. Gerbiami kolegos ir gerbiamos kolegės. Ir 2019 gruodžio 11 dieną vyko ketvirtosios trišalės darybos dėl keturių teisės akto, dėl e, trijų teisės akto rinkinių siekiant e, suderinti tarptautinio, sausum, e, tarptautinio transporto sausumos keliais taisyklės. Buvo aptarti klausimai ir pasikeista nuomonėmis po pateikimo ir išklausus trečiųjų šalių pasiūlymus, remiantis sekretoriato ir padėjėjus pateiktą informaciją. Užimtumo reikalų komitetas daugiau nedalyvaus darybose. Sausio 21 dieną transporto komitete vyko balsavimas 27 už 22 prieš iš 49 dalyvavusių posėdėje balandžio 21 dieną numatytas papildomas balsavimas, o plenarnėje sesijoje šis teisės aktų rinkinys bus svarstamas ir dėl jo bus balsuojama <clears throat> gegužės arba birželio mėnesiais. Noriu pasakyti, kad šiame dokumente pristatomos pozicijos yra artimiausios parlamento nuomonė. Ačiū. Dėkoju, ponė Vilimsai, norite pasisakyti, ką nors šiuo klausimu? Taip labai trumpai, aš norėčiau pasakyti, kad kairieji labai sveikina komandiravimo nuostatas, bet mes norėtume, kad nebūtų išimties iš tos komandiravimo nuostatos. Mes žinom, koks sunkus yra dėrybininkų darbas ir suprantame, kiek jie turėjo paukoti tam, kad šis dokument, dokumentas būtų parengtas. Bet dabartinis komisijos vicepirmininkas Dombrovskis siekia susilpninti susitarimą, kurį pasiekė įstatymų leidėjai. Komisija sie, sako, kad privalomas e, automobilių gražinimas e, prieštarauja žaliajam kursui. Man tai atrodo didelė nesąmonė. Jeigu įmonės aštuonias savaitės leidžia kažkokiam automobiliui važinėti po visas ES šalias, po visas ES šalis, tai jie gali kažkaip suorganizuoti, kad tas automobilis nevažiuotų tuščias. Taigi aš nematau čia problemos. Manau, kad komisija čia tiesiog sako, kad kova su pašto dėžučių įmonėmis nedėra su žaliuoju kursu. Mes nesutinkame su tokia pozicija ir noriu tą aiškiai pasakyti. Ponas Ratkė toliau pasisakys dėl kito reglamento, dėl minimalių reikalavimų, būtinų reikalavimų, dėl maksimalios kasdienio ir kas savaitinio vairavimo trump, trukmės. Aš kalbėsiu labai trumpai, pirmininkė, tačiau vokiškai vyko jau ketvirtas trilogo susitikimas, dešimt valandų truko dėrybos, visi buvo tokie pavargę, kad galų gale pavyko pasiekti to kompromiso. Mano galva, tai neblogas kompromisas, visos šalis, aišku, padarė kažkokiu klaidų ir galbūt visos yra truputį nepatenkintos, bet vis dėlto kompromisas yra pasiektas. Galime diskutuoti ilgai apie tai, ko dar būtų buvę galima norėti, bet rezultatas yra. Uh, ir jį negėda parodyti. Mums labai buvo svarbu, kad būtų įtrauktas tas dviejų savaičių laikotarpis ir kad jis nebūtų pakeistas. Tai yra tas referencinis laikotarpis ir po dviejų savaičių turi būti polsio laikotarpis. Ir tarybai spaudžiant yra padaryta viena išimtis, galima sukombinuoti dvi trumpesnės pertraukas, tačiau tam yra taip pat nustatytos labai griežtos taisyklės ir jos galioja tik tai ne toje šalyje, iš kurios yra kilęs vairuotojas, kuris, yra, kuris gyvena. Taigi tai yra dar toks pusėtinas kompromisas. Tacho, e, tachografų e, įvedimas sunkius krovinius gabenančiuose automobiliuose yra palaipsnis procesas, jis bus įgyvendintas tik tai per visus, per kelių metų laikotarpį. Lengvesnės transporto priemonės taip pat turėtų turėti tokius matuoklius ir joms yra numatytas perinamasis laikotarpis iki 26 metų. Automobilių vairuotojams tai labai svarbu, nes pastaraisiais metais buvo matyti, kad perinama prie uh, lengvesnių transporto priemonių tam, kad būtų išvengta tachografų kontrolės ir dėl to nukentėjo vairuotojai. Taigi šita taisyklė dabar jau irgi nebegalios. E, taip pat e, draudimas miegoti kabinoje. Galima kritikuoti, žinoma, visą tą ta E, ko mums, ką mums pavyko pasiekti, bet iš esmės tas kompromisas irgi yra neblogas. Taigi aš manau, kad komitetas gali pasidžiaugti. Oi. Taip, su kompromisais visuomet taip yra, sako pirmininkė. Ačiū Jums labai už pristatymą, o dabar toliau kalbėsime 16 darbo atverkės klausimų, tai yra euro bus e, e, or, tokios Eulafa or, Eurofond pristatymas dėl kolektyvinių dėrybų modelių ES. Ponas Fauden. Ačiū. Dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame sustikime. Matau, kad laiko nėra, o mūsų pristatymas yra tikrai labai netrumpas, taigi gal kai ką reikės aptarti labai trumpai tam, kad liktų laiko ir pašnekėti, padiskutuoti. Parodysiu, koks mūsų planas, kalbėsiu apie tai, kaip mes lyginame tas kolektyvinių dėrybų sistemas valstybėse narėse. Pakalbėsiu apie tyrimus, kuriuos esame atlikę, palyginsiu duomenis, pasižiūrėsime, kokios yra tipologijos ir mes remiamės ne tik savo tyrimų duomenimis, bet e, OECD, e SBO, Eurostato komisijos duomenimis ir visokiais uh, mums prieinamais duomenimis. Na ir pereinu prie konkrečių dalykų. Šita sudėtinga diagrama atvaizduoja tokį modelį, kaip vyksta kolektyvinės dėrybos, e, kokie yra veikėjai, kokie įmanomi procesai. Ir visame šitame procese kolektyvinėms dėryboms tenka labai svarbus vaidmuo. Visą tai susiję, žinoma, ir su atlyginimu, su produktyvumu, su darbo efektyvumu ir panašiai. Ką galime pasakyti apie kolektyvinės dėrybas? Kolektyvinės dėrybos sistemoje visur vaidina labai svarbu vaidmenį kiekviename žingsnyje. Tai labai turi dėlį reikšmę ir įstatymų leidybai, ir įstatymų leidėjų vaidmeniui, ir darbdavių organizacijoms, jiems e, jų autonomiškumui, jų reprezentatyvumui, jų pajėgumui taikyti susitarimus, juos įgyvendinti, patiems procesams, ta, procesų prasme kolektyvinės dėrybos yra esminis procesas, yra labai skirtingi kolektyvinio dėrybų lygmenys, kaip tie lygmenys vienas su kitu bendradarbiauja, kaip jie yra susiję, kaip tai, kokios įtakos tie procesai turi e, galutiniam rezultatui, kokį poveikį daro tai neorganizuotai ekonomikos daliai, kaip tai susiję ir su atlyginimu dydžio nustatymu ir panašiai. Taigi matome, kad yra du pagrindiniai darbo santykių reguliavimo principai tai yra teisės aktai ir kolektyvinės dėrybos. Toks yra tas bendrasis modelis, Aš ne. Na, o čia galime pasižiūrėti, kokie yra duomenys atskirose valstybėse narėse. Matome, kiek yra profsąjungų, kokiose valstybėse narėse, kiek narių tos profsąjungos turi, kiek gerai yra organizuoti darbuotojai tose valstybėse narėse. Matote, kad valstybėse narėse skirtumai yra didžiuliai. Net be akinių aiškiai matyti, kokia yra tendencija. Šiaurės šalyse intensyvumas yra labai didelis, Belgija taip pat dar yra iš tų gerai organizuotų šalių. Na, o tai susiję aišku ir su nedarbo, sakysime, pensijų mokėjimu, nedarbo išmokų mokėjimu ir panašiai. Ir yra daug valstybių narių iš rytų, kuriuose organizuotumas yra labai žemo lygmens. Tačiau Prancūzija, sakykime, taip pat patenka tarptų valstybių, kur tas e, e, intensyvumas nėra toks didelis. Dabar pasižiūrėkime, kaip keitėsi e, intensyvumas nuo 99 metų. Galime pasakyti, kad iš esmės visur yra stebimas mažėjimas į valstybėse narėse rytuose. Iš tikrųjų, tas mažėjimas yra labai ryškiai matomas, bet ir šiaurės šalise jis yra juntamas, nors ten narystė vis dar yra labai reikšminga. Čia yra kalbama apie darbdavių organizacijas čia matyti, kad variacija taip pat yra, nors jos mastas, jos skirtumai nėra tokie labai ryškus. Tai yra organizacijos, kurios e, dirba e, darbdavių organizacijų labai ir jas atstovauja. Prancūzija, Ispanija turi nedaug, sakykime, nedidelį tankį profsąjungų, tačiau darbdaviai yra organizuoti geriau. Uh, sakykime, Austrija taip pat šiek tiek iškrenta iš konteksto, nes ten yra labai organizuoti, ant šimtas, šimtoprocentinis intensyvumas to susiorganizavimo. E, matome, kad kai kalbam apie laikotarpius ir apie pasikeitimus, tai matyti, kad čia e, Yra ir pakilimų, ir kritimų, bet iš esmės daug didesnis stabilumas lyginant su profsąjungomis. Ir įdomu, kad e, darbdaviai yra organizuoti intensyviau, jų to organizacijų tankumas yra didesnis negu profsąjungų. Šioje skaidrėje e, šiek tiek trūksta informacijos. Ką reiškia tie maži trikampiai, kuo jie aukščiau, tuo central, labiau centralizuota yra kolektyvinių dėrybinių, dėrybų sistema. Ir kuo žemiau, tuo žemesnių lygmenių vyksta dėrybos. Tai yra aukštesnių lygmenių, tai reiškia, jos vyksta tarp atstovaujančių organizacijų atstovų, o apatinėme lygmenyje tiesiai tarp darbdavių ir darbuotojų. Uh, ką reiškia tas aukštas ar žemas lygis. Tai viena vertus tai aišku, kad yra aukštas paties organizatumo lygis, kita vertus tai rodo ir valstybės vaidmenį kolektyvinėse dėrybose ir kažkokiu mechanizmu egzistavimą, sakysim, Prancūzijoje, kuri yra čia labai dešinėje pusėje, tas lygis kolektyvinių dėrybų lygmuo yra labai aukštas ir labai didelė dalis yra apriepta, nors pačių profsąjungų, kaip matėme, nėra daug. Ką tai reiškia? Nors kolektyvinių dėrybų svarba mažėja, vis dėlto ji dar tebėra labai reikšminga, tai kolektyvinės dėrybos tebėra labai reikšmingos Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir kitur. Sistemai daroma šioks toks spaudimas, tačiau vis dėlto jinai dar vis yra labai labai svarbi. Na, apie kitą skaidrę galiu pasakyti tik tai labai nedaug. Tai yra schematiškas kolektyvinių dėrybų atvaizdavimas, ar tai yra trišalės ar dvišalės dėrybos E, šita schema mm, atspindi 15 valstybių narių e, būklę. Kitoje skaidrėje yra kitos 13 valstybių, kurios prisijungė vėliau. Ir čia matyti, kad įmonių e, vaidmuo yra daug reikšmingesnis. Na ir prieš perdodamas žodį Kristian, norėčiau dar pasižiūrėti į klasterius ir tam tikrą tipologiją, kurią galima parengti. E, vienas akademikas Jelavesa e, parengė tokią tipologiją. Ji yra 2008 metų ir čia matyti, kaip šalis pasidalina į kokius klasterius. Ir pasakysiu tik tai svarbiausius dalykus, kurie, kuriuos galima pamatyti iš to. Šiaurės šalyse yra ta korporatyvinė tradicija, stiprus reguliavimas, stiprios organizacijos tarp darbuotojų. Centralizuota struktūra. Centrinėje yra taip, Europoje taip pat gana stiprus organizuotumas, bet profsąjungos yra silpnesnės. Tačiau yra labai daug institucionalizuotų dėrybų. Kuo labiau į puotus, tuo e, labiau valstybė, jauntamas valstybės kišimasis. Šiaurės vakarų modelis, taip pat kolektyvinės dėrybos, tačiau jos vyksta laisvanoriškų principų, tai yra decentralizuota sistema, socialiniai partneriai gana silpni centrinėje ir rytų Europoje. Nepamirškime, kad šita schema yra iš 2008 metų, yra tokia mišri sistema ir liberalus, ir valstybės palaikomas modelis kombinuojamas. Atkreipčiau dėmesį dar į vieną kitą dalyką, uh, kolektyvinėms dėrybos tam korporatyvinėme modelyje, šiaurinėme modelyje labai daug dėmesio skiria socialiniams klausimams. E, Valstybės vaidmuo taip pat skiriasi. Valstybė nesikiša į liberalaus modelio veikimą, Tai yra šiaurėje jos vaidmuo nėra toks ryškus. Valstybės įsikišimas daugiau šešėlinio pobūdžio, na, o pietuose valstybės kišimasis dažnesnis, aktyvesnis. Centrinėje rytų Europoje valstybės vaidmuo taip pat perinamajame laikotarpyje buvo labai ryškus. Galių pasidalymas šiaurėje daugiau į orientuotas į dar, darbdavius, pietuose mišrus modelis. Na ir galiausiai dėrybų charakteris ir pobūdis, pobūdis integra, integratyvios, tokios įtraukios dėrybos yra šiau, būdingo šiauriai, o toks distribucinis, kompromisinis modelis labiau pieta, pietums pietų šalims. Tai susiję, aišku, ir su atitinkamu darbdavių atstovavimu viename ir kitame modelyje. Na ir dabar mano kolega pakalbės apie 2008 metus ir kas vyko po to. Um, ačiū. Davidas jau minėjo, kad svarbiausios tendencijos e, egzistuoja jau pakankamai ilgą laiką galbūt jos sustiprėjo prasidėjus krizai. Per pastarus 15-20 metų pastebėjome du dalykus, tai yra kolektyvinių dėrybų decentralizavimą, e, persikėlimą jų nuo nacionalinio į, į e, sektorinį lygmenį ir netgi e, įmonių lygmenį. Antroji tendencija yra susijusi su profsąjungų silpnėjimu laikui bėgant ir ta, tas procesas, ta tendencija dar labiau sustiprėjo krizės metu. Ir manau, kad kurį laiką ta tendencija tęsis. tą patį fenomeną pastebime ir e, darbdavių stacijoje, tačiau dar uh, konkretesnių įrodymų neturime, kadangi kolektyvinių dėrybų profsąjungų reikšmė mažėja, tai į procesą e, vis e, rimčiau pradeda kištis vyriausybės struktūros. Davidas e, prieš minėdamas 2008 komisijos ataskaitą kalbėjo apie tai, kad Europa jau būt, galbūt galėtų čia įsikišti. Ir uh, Ar mes turime, remdamiesi sukoptais duomenimis, tokių įrodymų, nelabai galėtume pasakyti. Nors šį reiškinį nagrinėjome pakankamai ilgai, šią skaidrį situacija atrodo pakankamai paprastai, tačiau iš tiesų, kaip trišalė institucija, bandanti suderinti darbuotojų tai darbdavių, profsąjungų ir vyriausybių interesus e, nėra paprasta užtikrinti toks vykstančius procesus. Amerikiečių mokslininkas John W. Burt yra 2004-aisiais e, parašęs e, knygą Užimtumas žmogiškų veidų. Ir jis teigia, kad būtina sudarinti tris dalykus šiame procese - veiksmingumą, e, balsą ir E, tolygumą, pusiausvyrą. 1898 metais buvo e, turbūt e, vienas iš pirmiausių veikalų parašytas šią temą ir jame daugiausia dėmesio skiriama pramoniniai demokratijai. Tai yra tas centrinis burbulas, po to socialiniam teisingumui, pramonės konkurencingumui ir visi e, šie trys dalykai, e, juos buvo galima įvertinti nuo 2006 metų, tada kilo kitas klausimas, kaip juos e, galima būtų įvertinti bendrame kontekste ir atsirado Ispanijos mokslininkų komanda, kuri sugebėjo parengti tam, <clears throat> tam tikrus kriterijus, tam tikrus rodiklius išskirti, turime jų iš viso 13. Čia e, kurios galima nustatyti įvairiais lygmenimis, tame tarpe ir įmonių lygmenių, siekiant įvertinti, kaip darbuotojai gali įtakoti priimamus sprendimus įmonėje ir tokiu būdu mes galime nustatyti uh, tam tikrą e, rodiklių indeksą, tą pramoninę demokratiją įvertinti tokiu būdu. Stacija kai kuriuose valstybėse narėse yra panaši, tačiau kai kuriuose skiriasi. Čia mes e, turime šešis vadinamosius klasterius. Pirma socialinė partnerystė, organizuotas e, korporacijos valstybės e, nustatomas valdymas, e, tam tikrais statutais e, grindžiamas valdymas, savanorystės principų ir rinka orientuotas. Na ir tų grupių pasiekiami rezultatai, kaip galėtų būti vertinami. Turbūt svarbiausias pokytis yra Vokietijoje, kur vis labiau stiprėjo tas organizuoto korporatizmo principas. Ir, pavyzdžiui, Kroatijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje <clears throat> atsiranda ta naujoji grupė, kuri labiau orientuota būtent šią kryptimį, e, o tarpu Lenkijoje, Estijoje, Rinktinėje karalystėje e, tarpusavio santykiai darbuotojų darbdavių labiau orientuoti ir grindžiami rinkos principais. Pramonė demokratija profsąjungos <clears throat> dažniausiai silpnos, nors ir palyginti su kitomis grupėmis yra, turi stiprias pozicijas, tačiau darbdavių e, įtaka pakankamai yra didelė. Taigi, kokie yra e, šios e, grupės, šio klasterio veiklos rezultatai. <clears throat> kita grupė organizuoto korporatizmo, labai artima anksčiau pristatytai grupiai. Čia išvelgiame labai glaudžius tarpusio ryšius tarp kolektyvinės autonomijos ir socialinės partnerystės. Šis klasteris būdingas šiaurės šalims, kuomet, kuriuose socialiniai partneriai turi daugiau savarankiškumo. E, įmonių tarybos yra stipras, bendri sprendimai priimami daugeliu klausimų, taigi e, šie klasteriai geriausių rezultatų pasiekė uh, e, Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, taip pat Vokietijoje, kur šis reiškinys yra pakankamai naujas, tačiau rezultatai geresni nei Europinis vidurkis pirmininkė. Gavome žinių iš vertėjų, prašant jūs kalbėti šiek tiek lėčiau. Trečiasis modelis yra valstybės reguliuojamas, kuriame uh, Valstybė atlieka svarbu vaidmenį, profsąjungų įtaka nėra didelė. Socialinis dialogas e, nėra svarbus, nepaisant to, kad e, įmonių tarybų įtaka pakankamai didelė. Čia pagrindinės šalis yra e, Ispanija, Graikija, Prancūzija tų įmonių rezultatai atitinka vidurkį europinį. Na ir paskutinis rinko orientuotas modelis e, Estijoje, Lenkijoje, Junktinėje karalystėje. E, daugiausiai sutvirtinęs socialinių partnerių vaidmuo, profsąjungų ir vaidmuo yra, nėra labai įtakingas. <clears throat> Šis modelis yra e, pasiekęs mažiausių rezultatų, nu, bent palyginti su europiniu vidurkių, jų rezultatai yra štai tokie. Čia mes nekalbame apie kažkokį priežastinį ryšį, mes kalbame apie tarpusavio ryšį, tai reiškia, kad e, šis e, modelis pakankamai gerai veikia taip pat ir e, mažesnės arba netokiose stipriose demokratijose. Ir šį reiškinį stebėjome tam, tam tikrų e, laikotarpių, per tam tikros trukmės laikotarpį, tačiau ne, negalime kalbėti apie tam tikrą priežastinį ryšį, kuris čia egzistuoja. Ir turiu pasakyti, kad pirmą kartą mes galėjome nustatyti tą industrializacijos indeksą e, bei e, sukaupti atinkamus duomenis ir įvertinti situaciją. Kalbant apie tarpusavio ryšius, apie koreliacijos kuomet e, sukryžminame, sukryžminame e, pramais demokratijos duomenys su kitais duomenimis, tai galime konstatuoti, kad tose šalise, kuriuose yra aukščiausias pramonės demokratijos lygis, aukščiausias taip pat yra ir veiksmingumo, e, darbo našumo, konkurencingumo lygis. Sistoja taip pat tarpusavio ryšys tarp kolektyvinio dėrybų ligmens ir uh, darbo našumo e, rezultatų. Atrodo, kad tose šalise pramonės demokratijos kontekste, kur yra e, stipresnės kolektyvinės darybos, kur vyksta, ten yra rezultatai pasiekiami geresni. Ačiū uždėmesi. Iš tiesų labai įdomus jūsų tyrimas. E, daug domenų pristatėte, dabar galės mūsų Norėjau užduoti klausimus panas Pislaru, pirmasis, po to panas Angel. Man atrodo, kad šitas tyrimas yra labai svarbus ehm, tiem dalykam, kuriuos mes aptarinėsime vėliau, tai yra minimalus darbo užmokestis ir taip toliau. Jūs čia parodėte e, pramoninės demokratijos indeksą, bet mes. E, ar ar jūs galėtumėte paaiškinti, kuris iš tų modelių yra geresnis, nes ne visus juos paaiškinote? Ir jeigu galėtumėte atsiųsti komentarus, tai mes galėtume palyginti. Ir tai taip pat yra klausimas, e, kuris susijęs su mūsų politikų veikla bet man tarsi užteko, tarsi, e, tarsi nepakako tokių politinių rekomendacijų, ką jūs manote, e, ką jūs galėtumėte rekomenduoti. Ir jeigu šita pramoninė demokratija yra tai, ko mes turėtume siekti, jūs taip pat paminėjote, kad yra e, valstybių, kurios pateikė gerus rezultatus, nors ne, ne, galbūt ne geriausią modelį pasirinko. E, Iš pradžių išklausysime klausimų, o paskui suteiksime jums žodį atsakyti. Ponas Endžel, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už šitą svarbę prezentaciją. Mes matome, ką daro e, agentūros. Jūs paminėjote tuos šešis klasterius ir paminėjote, kad pavyzdžiui Vokietija pakeitė vieną modelį kitų e, modelių ir dabar perėjo prie to korporativizmo modelio ir kodėl jūs manote vyksta tokie pokyčiai ir ar matote kitų šalių, kuriuose vyktų tokie pokyčiai, ar gal galima numatyti e, kažkokius pokyčius, kurie galėtų vykti, ar tai kažkaip tai e, politinė valdžia įtakoja, politiniai pokyčiai tuos pokyčius. Pone Peter Hansen, dėkoju už įdomią prezentaciją. E, galbūt galėtumėte pakomentuoti, kodėl Vokietija iš vieno klasterio perėjo į kitą e, klasterį ir galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti darbo užmokestį, e, užmokesčio lygį, jeigu pa, panagrinėtume kainas įvairiose valstybėse narėse ir, ir susijėtumėte tą darbo užmokestį su atitinkamu klasteriu. Pane Perėra, dėkoju. Dėkoju už šią prezentaciją. Aš esu iš Portugalijos ir mums kolektyvinės dėrybos, dėrybos dėl kolektyvinių sutarčių yra labai svarbus aspektas, nes iš vienos pusės tai yra dalyvaujamosios demokratijos elementas, kita vertus tai yra priemonė, e, kuri leidžia dalyvauti sprendimų prieimime, o mes čia turime nepamiršti taip pat ir darbuotojų teisių. Ir tie darbuotojai išsikovojo tų teisų. Ir ar jūs matote dabar sąveiką tarp to, kad iš vienos pusės prastėja darbo sąlygos, turime daugiau atvejų, kai yra e, prastesnės darbo sąlygos, kai nebesiremama kolektyvinėmis sutartėmis, ar mūsų visuomenė tarsi dabar e, linksta link to, kad priimtų tas neipatingai geras darbo sąlygas. Pone Fransen, dėkoju. Komisija dažnai e, sakydavo ir praėjusią savaitę, pristatydama socialinį kelio gailių e, planą, sakė, kad e, reikia numatyti kolektyvinės dėrybas darbuotojams dirbančiose įvairiose platformose. Ar jūs įmanote, manote, kad tai yra įmanoma? Ir ar tai yra susijęs su socialinių teisų ramščiu, nes tik 16 e, valstybių narių e, pasirašė e, TDO konvenciją 181 ir ar jūs manote, kad įmanoma efektyviai įgyvendinti įsipareigojimus pagal šią konvenciją. Dėkoju už pristatymą, sako ponia Gualmini. E, man buvo labai įdomu išklausyti jūsų, turiu du klausimus. Pirmasis iš jų aš nepilnai sutinku su tuo paaiškinimu, e, kuris buvo pateiktas dėl pietų šalių demokratijos, kad jos įtvirtina valstybės vaidmenį. Nežinau, ar tai yra tiesa, nes pavyzdžiui, Italijoje nėra taip, kad valstybė vaidintų labai svarbų vaidmenį. Iš tiesų, ten yra tarsi toksai mišinys. E, galima pamatyti ir kolektyvinių sutarčių. Toliau kitas klausimas iš mokslinio požiūrio taško ar jūs pabandėte susijęti e, sąveiką tarp e, dėrybų dėl kolektyvinių sutarčių ir galimybės įvesti, pavyzdžiui, minimalų darbo užmokestį, nes ten, kur pramonės e, sistema yra tvirta, e, Ten galbūt yra paprasčiau tai gyvendyti negu ten, kur valstybė daugiau reglamentuoja. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs kada nors darėte tokius pasvarstymus, palyginimus. Toliau ponia Brunė ir paskutinė pasakys ponia Ždanoka. Ačiū už tyrimo pristatymą. Mano klausimas panašus į ką tik užduotą susijęs su jūsų nuomonė dėl tarpusavio sąsajų, sąsajų tarp kolektyvinių e, dėrybų ir minimalios e, darbo, minimalaus darbo užmokesčio Europoje. Pane Ždanoka, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai gerai pažįstu rytų Europos šalis ir žinau, kad ten yra problema dėl e, kolektyvinių dėrybų, ypač Baltijos valstybėse. Ir pirmose skaidrėse e, mes matėme, kad Estija, Latvija ir Lietuva yra labai panašios, bet mane labai nustebino, kad Estija yra kad paskutinėse skaidrėse Estija labai skiriasi nuo Latvijos ir Lietuvos, kad Estija ten yra kartu su Junktinė karalystė, galbūt jūs galėtumėte paaiškinti priežastis. Now the floor is yours, please. Prašau, pirmininkė sako, dabar jūs atsakykite. Uh, Dėkuoju Jums už labai įdomius klausimus, pabandysiu juos šiek tiek apibendrinti, e, taupydamas laiką, žinoma. Na, pirmas klausimas. Ar yra kažkokios rekomendacijos? Taip, socialinis dialogas yra svarbiausia mūsų genetinio kodo dalis. Aš bent jau įsivaizduoju, kad taip turėtų būti ir jūsų, ir, ir viso parlamento Tai labai svarbu. Tai yra tas, tas variklis, kuris leidžia atstovauti darbuotojams e, kolektyvinėse dėrybose, ar tai būtų tradicinės kolektyvinės dėrybos, ar tai būtų dėrybos e, įmonių lygmenių per darbo darybas ir panašiai. Mes matom tą, tą santyki tarp pramoninės demokratijos ir efektyvumu. Kai tik tai pramoninė demokratija veikia sėkmingai, tai veikia ir ekonomika. Tai, kitaip sakant, tai bent jau nekenkia, bet mes tikrai matome, kad tas ryšys yra. Ir manau, kad reikėtų stengtis lygybę derinti su efektyvumu ir balso turėjimu. Matau, kad Vokietijoje jums sukėlė susidomėjimą kodėl jį pateko iš vienos grupės į kitą. Na, reikėtų pasižiūrėti į kontekstą, kai ko tiesiog yra neįmanoma išmatuoti, kartais tenka atsisakyti tam tikrų e, indikatorių, sakysim, streikas ir galimybė streikuoti. Čia geras ar blogas dalykas? priklausomai nuo to, kokioje šalyje gyvename ir kokiu tikslu tas streikas yra organizuojamas, gali būti įsvertimas vienai par kitaip. Todėl mes tokio indikatoriaus negalėjome taikyti, tokio faktoriaus. Mm, Vokietija perėjo iš vieno į klasterio į kitą, nes įsivedė minimalų atlygį visai neseniai. Taigi galima pasakyti, kad Vokietijoje jau dabar vyksta kažkokia tai reforma ir perėjimas mes, taikydami savo kriterijus, perkeliame Vokietiją į kitą grupę, gal ne tiek dėl pačios Vokietijos pasikeitimų, kiek dėl mūsų kriterijų tam tikro taikymo. Tačiau ir pirmasis ir antrasis klasteriai yra labai panašus. Na, prieš išeinant vokiečiams dar noriu pasakyti, aš suprantu, kad nėra laiko ir man nėra kaip pakomentuoti jūsų konkrečiai klausimo e, koreliacija ar ryšys tarp kolektyvinių dėrybų ir minimalaus atlygio? Toks buvo vienas iš klausimų. Taip, ta diskusija ateityje tikrai bus vykdoma, ji bus labai svarbi. Yra tos šiaurės šalis, kur stiprus socialiniai partneriai ir atstovauja kolektyvinėse dėrybose labai stipriuose. Ten nėra minimalaus atlyginimo, ten sakoma, kad mes esame autonomiški, mes norime dėrėti su savo uh, darbdaviais patys esame įgalioti tą padaryti ir mums nereikia, kad valstybė kištus į šios klausimus. Taigi galime pasakyti, kad šitas ryšys tikrai egzistuoja. Sutinku su Italijos, kolegė iš Italijos. Taip, yra to korporatyv, tas korporatyvinėme klasteryje ir valstybė vaidina vaidmenį, bet ir socialiniai partneriai yra labai stiprus sektorinis susitarimas 2018 metų ir rodo, kokie stiprus yra socialiniai partneriai ir kokie, kokiu mastu jie gali formuoti darbo santykius šalyje. Na, atsakiau jau į ne, ne vieną klausimą, gal kolega norėtų papildyti dar. Taip, taip, pamėginsiu. buvo prašoma daugiau informacijos, mes žinoma tikrai jums ją pateiksime ir dvišalių pagrindų, jeigu norite, bet išsiųsime sekretariatui savo prezentaciją pra, be jokios abejonės. Italijos kolegės komentaras e, galėtų tikti ir kitoms valstybės, tai yra supaprastinimo pastangos ir reikia stengtis tikrai tą padaryti, Kiekvienoje šalyje, žinoma, yra pats savas specifika, bet jūsų komentaras iš tikrųjų pagristas. Buvo klausimas dėl realaus atlygio ligmens, darbo užmokesčio ligmens, bet mes neturim konkrečių duomenų. Dėrybų sistema ir makroekonominiai rezultatai, jų siejimas yra gana dažnai e, minimas, tai yra įprasta taip daryti, neva kolektyvinės dėrybos reiškia geresnius makroekonomikos rezultatus užimtumo prasme. Na, man atrodo, kad jeigu e, kolektyvinio dėrybų sistemos būtų geriau koordinuojamos, tai tada tai turėtų teigiamo, teigiamos įtakos makroekonomikos rodikliams. Darbo sąlygos, darbas, ir kolektyvinės dėrybos, kitas klausimas. Aš irgi skaitau visuomet mm, žiniuose platformose dirbančių asmenų past, apie jų pastangas susitelkti į kažkokias tai organizacijas ir tada dalyvauti kolektyvinėse dėrybose. Ir šiemet jau yra komisijos žadama pateikti atitinkamas dokumentas ir taryba savo sustikime apie tai ketina kalbėti. Taigi mes netrukus tikrai e, turės, matysime čia naują raidą, bet dabar jau yra e, atitinkamuose e, portaluose labai daug informacijos apie tai, kokio, kokiu veiksmu imasi šie darbuotojai. Na, apie tai, kaip pagerinti vadovybės ir darbuotojų bendravimą, ar tam reikia atskiro reglamento, ar, ar kaip tą padaryti. Uh, reikia atkreipti dėmesį ir į tris tokias sferas. Tai yra pagerinti ryšį tarp skirtingų kolektyvinių dėrybų lygmenų, kitas dalykas - stiprinti socialinių partnerių autonomiją, sieti e, jų autonomiją su, su jų įgalinimu, stiprinti jų galias ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, gerinant pačią dėrybų sistemą. Na, norėčiau dar e, paminėti Estijos klausimą, kurio neatsakiau. Estija iš pradžių pateko į naujų valstybių narių klasterį, pagal 13 indik... tačiau pagal 13 indikatorių susijusių su pramoninė demokratija. Po analizės paaiškėjo, kad Estija turi daug bendro su Junktinė karalystė daug daugiau bendro su Junktinė karalystė negu kitos dvi valstybės narės. Tai yra tiesiog kriterijų klausimas. Na, taip pat buvo klausimas, kaip tai siejasi su Tarptautinės darbo organizacijos konvencija 181 ir kaip galima į ją atsižvelgti. Rofant bandė e, kažkaip suartinti šias nuostatas, rengėme seminarus dėl įgalinimo, autonomijos didinimo. Viena vertus mes norime kolektyvinių dėrybų, kita vertus mes norime socialinių partnerių autonomijos ir kiek tai vienas kitus suderinama. Na, mes matome, kad yra labai daug pramoninės demokratijos, to įgalinimo ir kalbėjimo ir socialinių partnerių stiprybės privalumų ir tikimės, kad šita sistema ir toliau gyvuos ir bus gal, galima ją stiprinti. Pirmininkė, labai ačiū Jums už įdomią prezentaciją. Gerai, kad kalbėjome ne tik apie turinį ir apie, apie formą. Tai toks naujas požiūris. Ačiū Jums už daugybę suteiktų duomenų Mums tie duomenys labai reikalingi tam, kad galėtume priimti teisingus sprendimus ir aš manau, kad jūsų prezentacija pristatanti atskirus kolektyvinių dėrybų modelius ES gali tikrai būti labai naudinga diskutuojant apie Europos minimalų darbo užmokestį, apie kurį netrukus bus kalbama. Tai yra dar tik tai pati pati diskusijų pradžia, bet tikrai galėsime pasinaudoti jūsų duomenimis. Tai dabar ačiū už tai, kad atvykote ir tikimės su jumis dar susitikti ateityje. Dėkuoju.